Posėdžio pirmininkas yra švedas, todėl pabandysime pradėti mūsų posėdį laiku, nežiūrinti tai, kad esame Europos parlamente. Noriu pasisveikinti su visais atėjusiais į klausimus skirtus komisijos, paskirtajam komisijos nariui atsakingam už krizių valdymą iš Slovenijos, Janaš Lenarčič. Mūsų posėdžiui numatytos 3 valandos ir 25 klausimai. Kai kuriuos užduos kolegos iš aplinkosaugos komiteto Envi komiteto, kuris yra asocijuotasis komitetas, susijęs komitetas šiuose klausimuose. Visų pirma, norėčiau pristatyti tvarką ir darbą, kokia tvarka vyks darbas šiame e, posėdėje. Noriu priminti, kad laikantis mm, komisijos patvirtinimo gairių parlamentas įvertina paskirtuosius komisijos narius, įvertindamas jų bendrą kompetenciją, atsidavimą europietiškam projektui ir asmeninę nepriklausomybę. Taip pat vertina e, paskirtų įgaliojimų srities išmanimą ir komunikavimo įgūdžius. E, paskirtasis komisijos narys atsakė raštu jam e, pateiktus klausimus. Atsakymai raštu išversti visas kalbas ir išdalinti komiteto nariams. Kaip žinote, Teisės reikalų komitetas nepateikė jokių prieštaravimų dėl šio klausimo surengimo. Ir kaip jūs sankiau anksčiau, e, aplinkosaugos, e, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas yra susijęs komitetas e, šiame klausime. Toliau apie numatomų diskusijų struktūrą. Paskirtasis komisijos narys e, padarys įžanginį pasisakymą, kuris truks nelgiau nei 15 minučių. Ir mūsų posėdžio gale jis turės penkias minutės apibendrinti ir padaryti e, galutinį pareiškimą. Po e, jo įžanginio pasisakymo parlamento nariai užduos 25 klausimus. Kiekvienam klausimui numatytos penkios minutės, viena minutė klausimui ir dvi minutės atsakymui kandidato. Jeigu būtų papildomų klausimų, tas klausimas neturėtų būti, trukti ilgiau nei vieną minutę ir viena minutė numatyta atsakymui. Visų pirma, vyks pirmas septynių klausimų raundas, kuriame klausimus užduos politinių frakcijų atstovai. Po to antrajame 18 klausimų raunde Klausimai bus paskirstyti politinėms frakcijoms, taip pat ir neprisijungusių prie frakcijų nariams. Kolegos, noriu priminti, kad labai svarbu visiems laikytis pasisakymui skirto laiko. Šiandien posėdėje vertimas vyksta 23 kalbomis, todėl galim, galite kalbėti gimtosiomis kalbomis. Tačiau noriu priminti visiems kalbėti lietai, nes tuomet vertėjai jūs gerai išvers. jau vyko klausimai vistomajame komitete ir noriu paprašyti jūsų, kai užduodate klausimą, nusimti ausines. Tuomet neiškils jokių techninių kliūčių. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad šios diskusijos bus transliuojamos gyvai e, internetu. Taip pat bus galimybė e, pažiūrėti ir video transliaciją šio posėdžio. Pone Lenarčič, noriu šiltai Jūs pasveikinti mūsų komitete ir prieš sutikdamas Jums žodį įžanginiam pasisakymui noriu pabrėžti, kad Jums patikėtų įgaliojimų sritis yra svarbi mūsų komitetų ir kad mes tikimės sėkmingo bendradarbiavimo su Jumis ir su komisija, jeigu Jūs būtumėte patvirtintas komisijo nariu. Humanitarinė pagalba yra labai svarbi mūsų komiteto komitetų E, darbui ir šimtam milijonų žmonių visame pasaulyje, kuriems reikia humanitarnės pagalbos. Humanitarnės krizės tampa vis dažnesnės, trunka ilgiau ir vis sudėtingesnės. Jas sukelia konfliktai, gamtinės katastrofos ir klimato kaita. E, humanitarniai pagalbai skirtų lėšų niekada nepakanka, bet mūsų komitetas tikisi bendradarbiaudamas su komisija užtikrinti, kad pakankamas humanitarinės pagalbos finansavimas būtų paskirtas ir patvirtintas našiai ir skaidriai. ES yra prisėmusių svarbių tarptautinių įsipareigojimų dėl humanitarnės pagalbos pastaraisiais metais. Ir e, tuos įsipareigojimus turės įgyvendinti kitas komisijos narys. E, laukiame. E, pokalbio su jumis norime išgirsti apie tai, e, kaip jūs ketinate įgyvendinti pasaulio humanitarinėme viršūnių susitikime prisimtus įsipareigojimus, taip pat kaip įgyvendinsite didįjį susitarimą ir kokį vaidmenį jūsų nuomonė parlamentas gali suvaidinti, stebėdamas e, visą šią veiklą. Pone Lenarčiš, man malonu jūs pasveikinti šiame komitete ir dabar žodis jums. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, man suteikta dviguba garbė. Visų pirma, buvau nomi nominuotas Slovenijos kandidatu tapti kitų komisijos e, kolegijos nariu ir jeigu jūs priimtumėte sprendimą, man bus patikėta atsakomybė už humanitarinę pagalbą ir civilinę apsaugą. Būsiu atsakingas už krizių valdymą kadangi esu slovėnas, E, žinau, kad tai, kas dabar vadinama ES civilinės apsaugos direktoratu, buvo e, įkurta ištakos tos struktūros yra 92 metais, kuomet e, Jugoslavijoje vyko karas. Tuomet e, jungtinių tautų e, vyriausiasis pabėgėlių galiotinis įkūrė to biuro padalinį Slovenijoje. Ką tik buvau baigęs teisės studijas ir prisijungiau prie to padalinio darbo, padėjome Tikėme pagalbą pabėgėliams, kurie bėgo į Sloveniją arba per Sloveniją. Tai buvo pirmas mano nedidelis indėlis į humanitarinį darbą. Praėjus beveik ketvirčiui amžiaus esu čia E, kaip paskirtasis komisijos narys. Jeigu man bus patikėtos šios užduotis, galiu patikinti Jūs, kad skirsiu visą energiją ir panaudosiu beveik trijų dešimčių e, sukauptą patirtį dirbant tarptautiniuose ir Europos organizacijose. Ir teiksiu, e, sieksiu palengvinti kenčiančių žmonių likimą ir teikti pagalbą visiems, kurie nukentėjo nuo krizių. Ir taip patvirtinsime Europos solidarumą. Tai vertybė, kurią aš tikrai tikiu. Gerbiami nariai, ES yra svarbi pasaulinė veikėja humanitarnės pagalbos srityje, galime tuo didžiuotis. Tačiau, kad būtų sustiprintas jos e, vaidmo pasaulyje, ES turi sustiprinti savo gebėjimus ir padėti didesniam skaičiui žmonių, galėti padėti didesniam skaičiui žmonių e, sparčiai ir vengsmingai. E, Šiuo metu ES padeda šimtui milijonų žmonių kasmet, kuriems reikia pagalbos ES viduje ir už jos ribų. Tai, e, tai prisiliečiame tiesiogiai prie vyrų, moterų ir vaikų gyvenimo, nes nediskriminuodami e, tautybės, rasės, lyties, religinių įsitikinimų, socialinės klasės ar e, politinių pažiūrų pagrindų. E, Džiugu, kad ne 90 procentų europiečių palaiko es veiksmus teikiant humanitarinę pagalbą ir užtikrinant civilinę apsaugą. Aš žinau, kad e, šioms pastagoms parlamentas visada pritarė ir jas rėmė. Gali pati, galiu Jūs patikinti, kad aš ketinu dirbti su Jumis partnerystės pagrindais, informuoti Jūs ir esu pasirengęs klausytis Jūsų nuomonių ir Jums rūpimų klausimų. E, Gerbiami ponai, e, man, mano nominavimas yra e, nepaprasta galimybė tarnauti Europos Sąjungai, tačiau aš suprantu, kad e, Atsakomybė už krizių valdymą yra susijusi su daugybė iššūkių. Vis daugiau žmonių pasaulyje e, šaukėsi humanitarnės pagalbos. Beveik 71 milijonas žmonių yra priverstinai perkelti. Ne, ir ne tik dėl konfliktų. Kasmet apie 70 tūkstančių žūna ir 70 milijonų e, nukenčia dėl gamtinių katastrofų. Nekalbant apie aukas, e, tokios situacijos kaštai yra dideli ir jie toliau auga. Nuo 2010 e, gamtinės e, katastrofos atnešė 13 milijardų eurų žalą vien Europai kasmet. E, dar sudėtingiau yra tai, kad tendencijos yra neraminančios, humanitarnės krizės e, trunka ilgiau ir yra sudėtingesnės. Gamtinės ir žmogaus sukurtos katastrofos e, pasitaiko vis dažniau visur, jas žmonės nukenčia visur, taip pat ir Europoje. Iki 2050-ųjų E, daugiau nei 140 milijonų žmonių bus priversti išsikelti Afrikos, e, e, Afrikoje, Saharos pakraščių valstybėse, Pietų Azijoje ir Latino Amerikoje. Kiek iš jų bandys ieškoti geresnio gyvenimo Europoje? Pasauliniu mastu skiriami ištekliai krizių valdymui netitinka šiandienos poreikių. Vis auga atotrukis finansavime. Tuo pat metu daugia šališkumu grindžiama sistema e, ir, ir, jos no, ir ją paremtos ir normos, kuriomis jį remiasi nuolatos susiduria su iššūkiais. Auga protekcionizmas. Be to vyksta klimato kaita. E, kri, labai sparčiai kis, kri, keičiasi e, rizikos veiksnių situacija. Tikriausiai nereikia dar vieno E, dar vienos ataskaitos, kad suprastume, kad klimato kaita vyksta. E, jaunimas bent jau tikrai tai žino. Jie žino, kad mūsų namai dega. Dar blogiau yra tai, kad, kad tos pasaul, tie pasaulio regionai, kurie labiausiai pajuto klimato kaitą, yra menkiausiai atsparus. Pavyzdžiui, Sahelio šalis ir e, Afrikos kišulys. Taigi tokia. E, realybė e, laukia komisijos nario, kuris bus atsakingas už krizių valdymą. Bet aš nesitrauksiu. Aš e, suprantu, kad galima galvoti ir apie galimybės. Reikia e, išnaudoti galimybę dirbti geriau ir kitaip, e, stiprinti tai, kas veikia ir taisyti tai, kas nefunkcionuoja. Noriu Mm, pasidžiaugti, kad ECO generalinėme direktorate, žinau, dirba labai motivuoti darbuotojai, yra daugybė tarptautinių partnerių. Taip pat e, humanitarnės pagalbos teikimo srityje dirbantis žmonės. E, jie dirba kasdieną. Be to, Europos sąjunga yra įsipareigojusi griežtai laikyti e, bazinių humanitarinių principų. Tai yra neutralumo, bešališkumo ir nepriklausomumo. Tai bus mano prioritetai. Jeigu bus paskirtas atsakingu už krizių valdymą, e, taip pat atsakingu už reagavimo į nelaimės e, e, Europos sistemos koordinatoriumi, sieksiu sutikti pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia ir daryti, kiek įmanoma, našiau ir sparčiau kad būtų galima pasiekti didžiausią įmanomą žmonių skaičių. Tai e, bus įmanoma tik tuo met, jei virks, dirbsime drauge. Laikydamasis man suteiktų įgaliojimų, aš stengsiuosi sustiprinti Europos e, reagavimo ir koordinavimo centrą, kad būtų galima kiek įmanoma sparčiau ir veiksmingiau reaguoti krizės. Taip pat, jei būsiu paskirtas komisijos nariu, aš skirsiu daug dėmesio tarptautinės humanitarnės teisės e, stiprinimu visame pasaulyje. E, veiksm... Santykiuose su valstybiniais ir nevalstybiniais veikėjais raginsiu e, juos išlaikyti humanitarnę erdvę. Neprimtina tai, kad humanitarniai veikėjai negali pasiekti žmonių, kuriems reikia pagalbos ir kurie yra atsidūrę aklavėtėje. Taip pat stengsiuosi daryti viską, kad sustiprinta būtų prevencija, kad katastrofos neįvyktų Kalbant apie klimato kaitos e, perspektyvas, e, užsitęsusius konfliktus ir vis nestabilėjančią padėtį pasaulyje mes, ES ir jos valstybės narės, turime dirbti integruotai. Jeigu to nesugebėtume padaryti, imtume kelti grėsmę e, tvarios plėtros tikslams. Tai yra bendra mūsų atsakomybė. Ir kalbėdamas apie tai, aš noriu uh, E, pasakyti, kad pritariu e, paskirtosios komisijos pirmininkės planams, kad kiekvienas komisijos narys e, turės siekti už tvarios plėtros tikslų savo politikos srityje. Prevencijos srityje rengiuosi glaudžiai dirbti su vyriausiųjų įgaliotiniu, vicepirmininku bei kitais komisaro kolegijos nariais atsakingais už klimato kaitą, aplinkosaugą ir vystimasi. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad e, katastrofų rizikos mažinimas taptų neatsiejama mūsų pastangų dalimi stiprinti mūsų visuomenių ir ekosistemų atsparumą, pradedant nuo Europos žaliojo kurso. Gerbiami nariai, humanitarinė pagalba ir atsakas į katastrofas turi būti suvokiama kaip paskutinio poveikio priemonė. Jas reikėtų pasitelkti tuomet, kai niekas kitas nepasiteisina. Mūsų svarbiausias tikslas vengti tokios situacijos, kai turime mobilizuoti humanitarinę pagalbą, turėtume siekti kiek įmanoma trumpiau tą pagalbą teikti ir ją remtis. Kitaip sakant, turime iš reanimacijos palatos žmonės iškelti kiek įmanoma greičiau, e, padėti jiems ieškoti ilgalaikių tvarių sprendimų. Ir čia saugumo ir vystomoji politika e, vaidina ypač svarbu vaidmenį. E, trapios situacijos valstybėse, ypač tose, kur vyksta ilgalaikės krizės, turime e, stiprinti humanitarinę ir, e, humanitarinės pagalbos ir vystomojo darbo sąsajas. Ir daugiausia dėmesio skirti labiausiai pažydžiamos visuomenės grupėms, e, moteriams ir vaikams. Tai pareikalaus naujų partnerysčių bei taip pat novatoriškų priemonių. Čia taip pat noriu nuveikti daugiau ir suteikti daugiau galių vietos veikėjams, teikiant pagalbą vietoje. Jie e, išmano padėti geriausiai, gali našiausiai dirbti ir žino, kas pasiteisina. Taip pat visi žinome, kad nežiūrint e, dedamų pastangų, ne visada įmanoma e, vis, viskam užkirsti kelią. Neseni pražutingi gaisrai Portugalijoje parodė, kad turime e, geriau dirbti užkardant gamtinės nelaimės ir būti pasirengę tiems atvejams, kai prevencija nepasiteisina. Būtent todėl labai ryštingai e, sieksiu e, sustiprinti ir įgyvendinti RESC-EU, sustiprintą bendrijos civilinės apsaugos mechanizmą, bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Mums reikia sustiprintų gebėjimų e, e, gasinti miškų gaisrus, spręsti netidėliotinas e, meditacijas cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės e, nelaimės ir e, nelaimingus atsitikimus. Taip pat noriu pakalbėti apie ES krizių valdymo uh, matomumo stiprinimą. Stengsiuos e, remti ES humanitarinę pagalbą. Šią sritį taip pat uh, noriu patikinti Jūs, kad uh, kiekvienas euras skirtas šiai sričiai yra tinkamai išleistas euras. Ir ketinu daug dėmesio skirti ryšių kampanijai šią temą. Gerbiami nariai, Neslėpsiu to fakto, kad šie prioritetai ir tikslai kainuoja. Tačiau aš beveliu kalbėti ne apie kaštus, o apie investicijas. Investicijas į mūsų bendrą ateitį. Ir todėl uh, kreipiuosi jūsų, prašau jūsų paramos, užtikrinant 30 procentų humanitarnės pagalbos biudžeto padidinimą kitoje daugiametėje finansavimo programoje. Tai būtina, kad pasiektume, kad gyvenintume mūsų plataus užmojo darbo tvarkę per kitus penkis metus ir e, netgi tolesnėje ateityje. Taip pat e, labai vertinsiu jūsų nuolatinę paramą, kad užtikrintume veiksmingą ir našų biudžeto lėšų panaudojimą. Aš savo ruoštų užtikrinsiu, kad lėšos pasiektų tuos, kuriems jų reikia ir kad viskas būtų, e, kad pinigai būtų tvarkomi remiantis tvari, e, tvariais finansinio e, valdymo nuostatais. Aš taip pat esu pasirengęs dirbti su abiem komitetais. Jei man pavyktų laimėti jūsų pasitikėjimą, norėčiau po penkių metų pažvelgęs atgal galėti pasakyti, kad mums pavyko kai ką pasiekti, kad e, padėjome tiems, kurie kentėjo, kad sustiprinome bendruomenės ir e, atskirus žmonės, padarėme juos atsparesniais, kad e, pasiekėme, jog, pas, kad gyvename atsparesnėje aplinkoje ir kad e, yra didesnis pasitikėjimas Europa ir jos ateitimi. Thank you for uh, that opening. Dėkoju už įžangą paskirtajam komisarui. Suteiksiu dabar žodį e, politinių frakcijų atstovams. Pirmiausia, Kirgi Holvenį, APP e frakcija. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, labas vakaras, ponas Lenarčikai. O dabar tęsiu savo gimtają kalbą. Prašom pasimti ausinės. paskirtasis e, komisijos nariai pagal e, UNHCR e 2019 metų duomenys 186 604 siriečių pabėgėliai sugrįžo atgal į Siriją nuo 16 metų iki šių metų vasario mėnesio. Mm. Tai aiškiai rodo, kad e, šalyje prasidėjo atstatymas e, daugelis, e, daugiau kaip 5 milijonai pabėgėlių ketina sugrįžti į šalį, apie 6 milijonai vietoje perkeltų asmenų problemos taip pat turėtų būti sprendžiamos. Tie žmonės e, norėtų ir toliau gyventi ten, kur gyveno jų protėviai. E, reikia atsiminti taip pat ir krikščionis, e, kuriuos persekiojo islamo valstybė. Po aštuonerių metų karo tiem žmonėms reikia paprasčiausių uh, paslaugų, elementarios infrastruktūros, gerimo vandens, elektros, kad siriečiai galėtų pasinauti savo teisę gyventi savo šalyje, jiems reikia patenkinti bazinius poreikius. Atsižvelgiant į tai, kaip jūs ketinate padėti siriečių pabėgėliams ir užtikrinti jų esmenius poreikius. Dėkoju Jums už klausimą. Noriu tik priminti, kad reikėtų klausant laikytis vienos minutės, o dabar steiksiu žodį e, paskirtajam komisarui. Dėkoju gerbiamas nary už Jūsų klausimą. Aš e, laikysiuos principinės pozicijos, kai kalbam apie pabėgėlių grįžimą. Tai reiškia, kad mes remsime ir skatinsime grįžimą, bet kad jis e, būtų saugus, orus ir tvarus. Na ir ko gero dar svarbiau, kad tai būtų laisvanoriškas grįžimas. Kol kas e, mano vertinimu e, Sirijoje tokių sąlygų dar nėra nėra sąlygų, kad galima būtų tokį grįžimą organizuoti. Visiškai su jumis sutinku, kad Sirijos atstatymui prireiks didžiulių investicijų. Tačiau uh, Šito kol kas nepasiekime dėl akivaizdžių priežasčių e, ir todėl e, ir vystamoji pagalba, ir kitos ES priemonės kol kas dar nėra naudojamas. Mes neužmirštame vietoje perkeltų asmenių, asmenų, konkrečiai Sirijoje komisija tiem žmonėms e, teikia didžiumą jų gaunamos pagalbos per trečiasis šalis, bet taip pat ir padedant Damaskui. Mes galvodami apie perkeltus vietoje ir pabėgėlius e, laikomės tų principų, kuriuos paminėjau. Ir vienas iš svarbiausių tų principų yra nešališkumas, e, kurį aš e, griežtai ginsiu. Šis principas reiškia, kad e, einame su humanitarne pagalba ten, kur jos labiausiai reikia, neatsižvelgdami į asmeninės charakteristikas, tame tarpe ir į religiją. Aš e, jau minėjau, kad komisija e, padeda ir krikščionių bendruomenėms, kurios patyrė uh, persekiojama tiek Sirijoje, tiek Šiaurės Irake. Dėkui, papildomas klausimas. E, bandykim sutaupyti laiko. Ačiū už jūsų atsakymą. E, Afrikoje susidurime su dar e, didesnėmis humanitarinėmis nelaimėmis. E, kur e, konfliktų žiniai e, labai lengvai sukelia humanitarnės krizės. Ar sutinkate, kad sąjungos humanitarinė politika turi turimtis principų, kad e, reikia veikti ten, kur jos labiausiai reikia ir ar galvojate, kad reikia remtis valstybių narių pažangiausią praktiką teikiant humanitarnę pagalbą? Aš nesu tikras, kad teisingai supratau jūsų klausimą, tad atsiprašau, bet kalbant apie Afriką, aš tikrai sieksiu, kad humanitarnė pagalba būtų kreipiama ten, kur jos labiausiai reikia, nešališkumo principo pagrindu. Einame ten, kur mūsų labiausiai reikia. Ir tai darydami remiamės savo partneriais iš jungtinių kitų sistemos, e, tokių kaip UNICEF, UNHCR, pasaulio maisto programa. Bet taip pat e, panašiai remiamės ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Mes remiamės taip pat e, ir savo įsipareigojimais pagal didžiąją, didįjį susitarimą mes, aišku, remiamės taip pat ir priklausome nuo tų, kurie e, veikia vietoje. Jie, būtent jie geriausiai žino, e, kur geriausia galima investuoti ir kaip e, efektyviausiai tą paramą teikti. Dėkui, dabar žodis Norbert Noiser. Sveiki atvykę. E, paskirtasis komisarė, aš, aš e, sėdžiu jums už nugaros, e, bet e, tai nereiškia, kad klausimas bus labai pavojingas. Vokiškai toliau kalbėsiu. Jūsų pareiškime sakėte, kad tenka tikėtis daugiau konfliktų, katastrofų, reikės pagalbos, pagalbos skubių atveju, o taip pat labai svarbu pagalba siekti, su, sieti su pagalba vystimusi ir civilinė sauga. Taigi, kai stabil, situacija nestabili, svarbiausia yra teikti pirmo, pirmo būtinumo paslaugas, tačiau taip pat reikėtų stiprinti visuomenę. Jūs kalbėjote apie sąsąją tarp pagalbos katastrofos atveju ir mm, vystomą bendradarbiavimo pagalbos. Taigi, kaip komisaras ketinate tiesiogiai praktiškai gyvendinti tokią sąsąją konkrečiai šalyse tokiuose kaip Nigerija, Uganda, Nigeris ir Čadas ir taip toliau. Dėkuoju e, gerbiamajam nariui. Mano kėdė sukiojasi, tai jokių problemų, jeigu klausėte sėdėdamas už manęs. Taigi, e, mūsų humanitarnės e, E, pagalbos veikla visiškai dera su civilinės saugos veikla. Taigi čia nėra jokio prieštaravimo, e, kai mes reaguojame į nelaimę e, arba kai kalbame apie prevenciją ar parengtį. Sąsaja tarptų dviejų dalykų yra tas dalykas, kuriuo aš ypatingai tikiu. Ir kai kalbame apie sąsąją tarp vystomosios pagalbos ir humanitarnės pagalbos, aš tikrai jos sieksiu. Kodėl? Todėl, kad nenorėtume, kad humanitarinė pagalba būtų e, laukiama e, be galo e, visą laiką nei donorams, nei e, jos gavėjams tai nėra paranku. E, nukentėjusieji nori išeiti iš priklausomybės nuo humanitarnės pagalbos. Ir būtent čia turi pradėti veikti vystomoji pagalba. Aš e, pasakysiu už tai, kad tiek mano kolega E, kolegė e, atsakinga už e, tarptautinį vystymą, vystamąją pagalbą ir, ir kiti komisijos nariai įsitrauktų į tą darbą. Ir tai palengvins pereimą nuo humanitarnės pagalbos iki vystamojo bendradarbiavimo. Neseniai ši sąsaja E, buvo išplėsta, įtraukiant taip pat ir taikos komponentą. Ir tai taip pat yra logiška, nes e, yra e, situacijų, pavyzdžiui, Somalija, kai neįmanoma vykdyti vystamojo bendradarbiavimo dėl saugumo situacijos. Tad mums reikia pirmiausia pasiekti taiką Somalija, jeigu mes norime padėti jiems vystytis, jeigu norime panaikinti jų uh, priklausomybę nuo tos situacijos. Papildomas klausimas. Kolega Helvini pateikė Siriją kaip pavyzdį. Mano manimu, tai tikrai didelis iššūkis. Norėčiau pasidomėti, kaip įsivaizduojate bendradarbiavimą su vystimo bendradarbiavimo komisarė, o taip pat su uh, uh, vicepirmininku Boreliu atsakingu iš užsienio reikalų politiką. Taigi, uh, ar tikrai galėtume bendraudami su jais stengtis įtikinti, kad e, svarbu su tinkamai su darbo tvarkė 2030 stiprinti be kita ko atsparumą. Uh, Dėkoju e, už jūsų papildomą klausimą. Kaip žinote, pagal e, išrinktosios pirmininkės planą aš e, priklausysiu išorės veiksmų e, e, komisijos narių bureliui, grupiai, kuri ir dirbs užsienio politikos ir srityje. Kiek aš suprantu, iš tikrųjų, iš tikrųjų humanitarinė pagalba yra išorės veiksmų dalis. Ir dar daugiau. Tai elementas, kuris remiasi labai aiškiais principais, <coughs> kurie skiriasi nuo e, tų, kuriais remiasi kiti e, išorės veiksmai. Taigi e, mano intencija yra dirbti glaudžiai bendradarbiaujant su tais kolegomis, E, kurie dirba užsienio reikalų srityje, bet e, taip pat laikantis e, aiškių humanitarnės pagalbos principų. Dėkui. Bus, dėkui. Bus, bus komisarė, tarp Europos humanitarnės pagalbos principų yra mm, man svarbiausia atrodo yra nešališkumas kaip principas. Jungtinių tautų uh, agentūros, tarptautinis raudonasis kryžius, taip pat e, ir e, didžiosios tarptautinės ir nacionalinės organizacijos, kurios veikia šioje srityje, veikia nešališkai. Nes, nes jeigu e, kažkam reikia pagalbos, įteikiama. Taigi vienintelis kriterijus, kurio remtis teikiama pagalba, tai yra ta situacija, ta bėda, kurioje atsidūrė žmonės, kuriems reikalinga pagalba. Na ir būtų labai blogai, jeigu būtų pakirstas šis principas. Na ir. Na ir ES turi labai įvairialypę įrankių dėžutę, kuriuos, kurią gali panaudoti, kai teikiama humanitarinė pagalba. Na ir e, taip, jau keturias kadencijas dirbu šiame komitete ir man labai svarbu, kad būtų ginamas šis principas, nes jeigu jis būtų užsipultas ir jeigu atsakingas komisaras neskirtam dėmesio, Tai nuo ne vien tik tais tai labai pakenktų humanitarnės pagalbos reputacijai, bet ir žmonėms vietoje. Žmonėms vietoje. Komisarė, prašau atsakysite. E, dėkoju. E, ačiū už jūsų rekomendacijas. E, aukštai jas vertinu, e, ypač kai e, girdžiu juos iš asmens, e, kuris tokią didžiulę patirtį turi šioje srityje. Šių principų laikymasi aš nelaikau dogma nepriklausomybės, neutralumo, principų laikymasis yra veiklos būtinybė. E, negalime leisti, kad būtume suprantami kaip kažkokia šalis e, ginkluotume konflikte, kaip e, kitos šalies atstovai. Jei taip būtų, tai mes keltume riziką, kad humanitarnė pagalba nepasieks tų, e, kuriems jį yra labiausiai reiklinga. Ir dar daugiau, tai galėtų kelti riziką humanitariniams darbuotojams. Taigi aš laikausi šio principo ir ačiū, kad mm, e, būtent šis principas yra humanitarnės pagalbos sine qua non. Na, jau atsakėte mano papildomą klausimą, taigi jo dar sėki nekelsiu. Ačiū. <laughs> Thank you, Mr. Gerns. And you, you saved the time. Dėkoju, pane Gerns. Sutaupėte mums e, laiko, o dabar žodis e, Mišel Rivasi, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju, ponė Pirminkė, sveiki atvykę, paskirtasis komisarė. Turiu klausimą, e, kuris gan panašus į mano kolegos klausimą. Uh, jūs bus atsakingas už krizių valdymą. Na ir dėje jų yra daug. Ir turiu klausimą, pagal kokius kriterijus bus reaguojama į e, krizės. Na, žinau, kad vienas dalykas yra stikinės nelaimės, viskas kaip ir aišku, ciklonas nusiaubė, viskas sugriauta Europoje įsikiša. Bet yra kitokių subtilesnių etapų. Tarkim, pažvelkime tai, kas įvyko Austrijoje. Buvo taikomas taupimo priemonės ir ir kai žmonės nebegali įsigyti vaistų, kai, kai žmonės, tarkim, negali gydytis nuo vėžinių susirgymų, kai nebeskėpim vaikai, ar tai jau priskirtina humanitarnės pagalbos ryčiai. Taigi norėčiau pažiūrėti, paklasidomėti, kokio aukščio yra jūsų kartelė, kartelė ir kokius kriterijus tokiu atveju taikysite. Dėkui, prašom. Žodis jums e, skiriamasis komisarė. E, dėkoju e, gerbiamai parlamento nariai. Porą žodžių apie e, mano, mano posto pavadinimą. Aš manau, kad ketinimai buvo tokie, e, kad e, būtų visiems aišku, kad egzistuoja vienas komisijos narys, kuris yra atsakingas į reagavimą krizinėse situacijose. Akivaizdu, kad humanitarinė pagalba yra Europos Sąjungos reakcijos į uh, E, nelaimės, į katastrofas e, dalis. E, bet aš pritariu, kad tai yra labai atskira, atskiras elementas, besirimintis labai aiškiais specifiniais principais. Na, o tas klausimas, kurį išgirdome, yra klausimas visiems mums. Štai ką reikia pasakyti. Visų pirma, turi e, atsirasti poreikių vertinimas. Jeigu yra poreikis, mes turėtume veikti. Žinoma, laikantis bešališkumo principo. Ir jeigu reikia reaguoti pačioje ES, mes turime veikti ES. Aš nemanau, kad galime atsisakyti teikti humanitarnę pagalbą e, nukentėjusiems gyventojams. E, pačioje Europos Sąjungoje dėl kažkokių konceptualių priežasčių. Tai kirstusi su tais principais, kuriuos aš e, keletą kartų jau paminėjau. Tadgi, iš principo, man atsakymas būtų taip. Jeigu yra būtinybė, mes turime imtis humanitarinio darbo Europos Sąjungoje. Tiesą sakant, e, taip jau yra atsitikę per migracijos krizę, kai uh, humanitarinė pagalba buvo teikiama ES viduje, Graikijoje, padedant jai susidoroti su iššūkiu. Dėkui papildomas klausimas. Antras klausimas iš mano pusės. Kaip busimasis komisarė reikėtų užtikrinti sąsąją tarp skubos situacijos ir vystimosi. Šį klausimą jau kėlėme poniai Haidi. Dėl, dėl Haiti, po žemės drebėjimo. Na, tarp, tarkim, na, vienas dalykas, tai aišku, yra apsirūpinimas maisto produktais, žmonėms reikia valgyti, kitas dalykas yra sėklos, neretai jos yra mo, um, modifikuotos genetiškai ir po to tai neigiamai atsilpia apskritai žemės ūkiui. Taigi norėčiau pasidomėti, kokią strategiją taikysite tam, kad būtų susijęta humanitarnė pagalba ir pagalba vystimuisi. Nes vienas dalykas yra skubė situacija, o kitas dalykas ta nuolatinė tiesinė situacija. Dėkui, iš tikrųjų, tai e, tikras iššūkis ir dėl įvairių priežasčių. Tarp jų e, ir tokia e, tos procedūros, kurių laikomės tiekdami humanitarinę pagalbą, yra e, lankstesnės. Nes e, akivaizdu, kad turime reaguoti greitai, kad išgelbėtume gyvybės ir taip toliau. Na, o procedūros, e, kurios taikomos vystamai pagalbai, yra yra kitokios. Bet šitą iššūkį galima įveikti gerai bendradarbiaujant o aš ketinu glaudžiai e, bendradarbiauti su kolegiu Orpilainen. E, apie tai jau kalbėjome su ją ir ji sutinka, nes e, kuo greičiau tos dvi išorės veiksmų kryptys bus glaudesnės, tuo geriau bus visiems kol kas be, be mikrofono. Na, visi sutarime dėl to, kad privalome teikti pagalbą, nepriklausomai kur pasaulyje jos reikės. Vis dėlto, manau, kad nereikia čia toli žiūrėti, nes prie pat mūsų durų, prie mūsų išrasienės jau susiklosti tikra krizė, dėl kurios atsirado nuolatinis migracijos rautas. Turime pasirūpinti, kad visa nelegali veikla uh, kuri reiškia tiesioginį ar netiesioginį pavojų mūsų piliečiams Europoje ar kurie kenkia valstybių narių finansiniams interesams, turime užkirsti tam kelią, sustabdyti. Ir todėl, vis, ir todėl būtina, kad ES dėtų visas pastangas tam, kad būtų e, ilgainiui tvariai užkirstas kelias mm, ekonominių migrantų nelegaliam gabenimui į Europą. Na ir visiškai nesvarbu, ar tie gabentojai yra trečiosios šalies, ar valstybės narės piliečiai, ar jie priklausytų nevyriausybinė organizacijai. Svarbiausia, kad būtų užkirstas kelias jų veiklai. Nes ir tikrai prie pat mūsų sienos yra krizė ir turime veiksmingai su ją tvarkytis. Dėkuoju gerbiamam parlamento nariui Zimniuk. Visų pirma, noriu akcentuoti, kad humanitarinė pagalba nėra migracijos valdymo priemonė. ES tam turi kitų priemonių, humanitarinė pagalba tarp, tarp, humanitarinės pagalbas tarp jų nėra. Antra, kai e, vertiname poreikį ar yra humanitarnės pagalbos poreikis, mes paprastai suteikiame, sutelkiame dėmesį į a, e, prievartinai perkeltus žmonės ir pabėgėlius. Tai nereiškia, kad mes atsisakome teikti humanitarnę pagalbą migrantams, pavyzdžiui, ekonomikos, ekonominiams migrantams toli gražu, bet aš sakiau, kad yra kitokių priemonių. E, e, na, o jeigu iš tikrųjų reikia humanitarnės pagalbos, tai iš tikrųjų faktiškai tą ir teikiame. Taip yra buvę Bosnijoje, kai nebuvo e, pajėgumų susidoroti su migracijos spaudimu. Ir mes matome, kad ten dalis iš tų migrantų yra ne pabėgėliai, o aiškiai ekonominiai migrantai. Na, bet mes e, humanitarnę pagalbą vertiname pagal poreikį, o ne pagal tų žmonių statusą. Papildomas klausimas. Na, supratau jūsų mintį, tačiau vis dėlto esate atsakingas ir už krizių valdymą. Aš tai vertinu kaip krizę. Ir Taip, ne, Krizių valdymo negalima suvesti vien tik tais į ugnį, ugnikalnio išsiveržimą. Mintis yra juk apsaugoti ES piliečius. Na, jeigu mes ES nesugime apsaugoti mūsų sienų, tai pas mus plūsta teroristai, gabena nelegaliai ginklus. Tai štai tokia pasiekmė. Taigi, krizė, migracijos krizė irgi yra krizė. Mes juk turime apsaugoti mūsų piliečius. Ir veikiausiai pagal jūsų mandatą jums teks nemažai padirbėti, nes ES atrodo nesugeba apsaugoti savo išorės sienas. Ir tai yra pavojo šaltinis, kuris, kuriam neužkirstas kelias. Taigi, kokiu turite konkrečių uh, planų tam, kad galėtumėte apsaugoti ES piliečius nuo lygų, kurie kurios pas mus dar nėra paplitusios, nes neletai, neretai tokias lygas atveža migrantai, pabėgėliai ir kaip ketinate užtikrinti, kad sveikatos pavojus piliečiam būtų kiek manoma mažesnis? Čia tiesiog paminėsiu, pavyzdžiui, ebola. Nes tikrai gėda. E, e, mes juk turime pirmiausia galvoti apie žmonės Europoje. Čia tam sėdime už mokesčių mokėtojų pinigus, o ne tam, kad galvotume apie kažkur kažką pasaulyje. E, primenu tvarką, aš tik tai noriu e, priminti nariams, e, kad reikia laikytis tos tvarkos, nes visi turėtų turėti galimybę paklausti. Žodis jums atsakyti. Uh, Dėkoju. E, noriu visų pirma pasakyti, kad šiuo metu migracijos krizės nėra. Ji buvo 15-16 metais, bet e, šie dalykai dabar daugiau ar mažiau yra kontroliuojami. Taip, yra e, migraciniai judėjimai, kai kuriems iš tų žmonių reikia tarptautinės apsaugos, kiti yra tie, kurie tiesiog nori geresnio gyvenimo, tai tęsėtas, tęsėtas noris. Tačiau e, pakartosiu, kad situacija daugiau ar mažiau kontroliuojama. E, e, tai yra e, vidaus reikalų komisijos nario e, sritis. Ir e, aš e, nemanyčiau, kad e, į šią situaciją reikėtų žiūrėti kaip į kažkokią krizinę situaciją, ekstremalią situaciją, kur reikėtų reaguoti į tai atitinkamai. Dėkui dabar žodės Jonai Kopčinskai. EKR frakcija. E, dėkoju, pirmininkė. E, pastaraisiais metais e, humanitarnė bendruomenė išplito į privatų pasaulį, dirbama draugė su korporacijomis, kitokiamis organizacijomis, ieškant technologinių sprendimų. Paskirtasis komisijos narys akcentavo kitas rytis, bet kalbėjo ir apie privataus sektoriaus svarbą. E, taigi, koks būtų privataus sektoriaus e, vaidmuo humanitarinėme darbe, ar e, linktumėte stiprinti tą vaidmenį, ar tiesiog žvelgtumėte į tradicinę humanitarinę pagalbą? Dėkoju už šį klausimą. Iš tikrųjų, žvelgiant į ateitį, tai labai įdomus klausimas, kai, kai mums teks E, susidurti, susidoroti su situacija, kai e, vis e, didės finansavimo trūkumas, spraga. Taigi mes turime ieškoti galimybės įtraukti privatų sektorių. Ir čia vienas dalykas turi būti aiškus, to neturime daryti mūsų principų, kuriais vadovaujamės humanitarnėje pagalboje sąskaita. Kitas dalykas, e, jokiais būdais neturėtumėte taip, neturėtume, taip sakant, bandyti daryti biznį e, iš e, humanitarnės pagalbas, daryti verslą. Tai neturėtų būti alternatyva humanitarinė pagalba yra nekomercinė veikla, neturėtų tokia ir tapti. Tai, tai yra kilni misiją. Na, bet nepaisant to, aš vis dar matau galimybę labiau įtraukti privatų sektorių. Ir iš tikrųjų, e, pastaruoju metu e, per dabartinės komisijos kadenciją mes matome, kad plečiasi novatoriški humanitarnės pagalbos uh, E, teikimo e, metodai tame tarpe, e, kai kalbame apie grinųjų pinigų pervedimus ir, ir panaudojimus korteles. Ir tai leidžia savai prisidėti prie tos humanitarnės pagalbos teikimo. Arba, jeigu pažvelgsime į pabėgėlių stovyklas kai kuriuose, uh, E, kai kuriais atvejais, tai e, privačios įmonės gali, pavyzdžiui, padėti joms apsirūpinti, pavyzdžiui, saulės baterijomis. E, Tad tai taip pat galėtų būti svarstama. Bet aš, aš dar kartą pabrėžiu, neturėtų būti vietos humanitarinės pagalbos komercia, komercionalizavimui. Dėkui, papildomas klausimas. Dėkoju, sutinku su to, ką jūs pasakėte. E, Pateikėte e, visą virtinę pasiūlymą, tad faktiškai nebeturiu daugiau jums klausimų. Dėkui, dabar žodis ponui Miguel Urban Crespo. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui ir, ir paskirtam komisarui. Na, pirmiausia, norėtume atkreipti kreipti dėmesį tai, kad Na, turiu pripažinti, kad labai, kaip minėjo ir kolegė, mm, stebina tai, kad iš portfelio pavadinimo išbrauktas humanitarinės pagalbos mm, pavadinimas. Na, jūs sakėte, kad humanitarinė pagalba yra vienas iš krizių valdymo e, priemonių. Dar 2007 metais vadovų taryba tai patvirtino. Taigi, tai reiškia dabar, kad jūsų portfelį nebepatenka humanitarinė pagalba, nes pavadinime jos trūksta. Na, kai, na, jūs savo pasisakinę minėjote, kad vienas iš jūsų uh, prioritetų yra humanitarinės uh, teisės apsauga, kuriai daugelį pasaulio vietų kila pavojus. Taigi norėčiau pasidomėti, ką ketinate padaryti per savo kadenciją tam, kad būtų apsaugota humanitarinė teisė. Ar, pavyzdžiui, siūlysite nutraukti tarptautinius prekybinius sustarimus, ar siūlysite taikyti sankcijas tų šalių atžvilgių, kurios pamina po kojomis humanitarinę teisę. Prašau paprašyti atsakyti. Dėkuoju šį klausimą savo įžanginėme ne, pasisakymę minėjau du dalykus. E, minėjau tarptautinės humanitarinės teisės svarbą ir mano siekį įsipareigojimą ją ginti. Nes iš tiesų humanitarinė teisė vis dažniau pažydžiama. Ne vien tik tais civilinė, bet net ir humanitarinė infrastruktūra tampa taikiniu, ginkluotų konfliktų atveju užkirtamas kelias humanitariniai pagalbai ir žmonės negali jos gauti, kaipgi ketinu su tuo kovoti. Pirmiausia, tai apie tai garsiai kalbėsiu, garsiai smerksiu visus tarptautinės humanitarinės teisės pažydimo atvejus. Būtent tai padarysiu. Antra, katinu bendradarbiauti su tomis organizacijomis, kurios turi privilegijuotą prieiga prie uh, ginkluotų subjektų, ar tai būtų valstybinės armijos ar ne. Ir stengsiuosi atkreipti jų dėmesį į tai, kad yra labai svarbu gerbti tarptautinę humanitarinę teisę vienos tokios organizacijos e, pavyzdys tai yra Tarptautinis Raudono kryžiaus komitetas. Jis turi tokią privilegijuotą prieigą ir stengsis su juo bendradarbiauti tam, kad visų ginkluotų konfliktų atveju būtų labiau gerbiama tarptautinė humanitarinė teisė. O trečias dalykas, kurį ketinu padaryti, yra štai koks, kaip žinia, Europos Sąjunga, e, pavyzdžiui, karinėme saugumo užtikrimo sektorija atlieka mokymus, mokymų misijas. Ir aš tenksiuos užtikrinti, kad tokių mokymų metu būtų informuojama apie tarptautinę humanitarinę teisę, lyčių aspektą ir taip toliau. Tolimesnis klausimas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Išvelgiu vieną problemą parlamente esame pernelyg įpratę garsiai smerkti neteisybę, humanitarnės teisės pažymus. Tačiau kalbėkime apie konkrečius klausimus. Turiu tris konkrečius klausimus, trys konkrečius atvejus paminėjau. Ką darytumėte tokiais atvejais? Pirmiausia, kalbėjote apie tai, kad Taip, kai yra pažeidžiami humanitarniai tikslai, kai yra nusitaikoma humanitarinius tikslus, tai matome Izraelio ir Palestinos atveju. Taigi, ką jūs konkrečiai darytume tokiu atveju? Arba, pavyzdžiui, Turkijos veiksmų prieš kurdų atveju, arba Maroko Saharaui tautos atžvilgiu. Tai yra trys baisios tarptautinės e, humanitarinės teisės pažeidimo atvejai. Tai ką, jūs tik garsiai tai apie tai kalbėsite, bet nieko nedarysite, arba Saudė Arabija ir Je Jemenas irgi nieko nebuvo padaryta. Ką jūs darytumėte? Paskirtasis komisarė, prašau atsakyti. Dėkoju. Kai aš sakiau, kad garsiai apie tai kalbėsiu, pasmerksiu, tai tai darysiu viešai, bet kartu pasinaudosiu visais turimais kanalais. Uh, ar tai būtų diplomatiniai, ar neformalus, ar organizacijas, ar tokie diskretiški kanalai, tam, kad įtikinčiau visus susijusius subjektus, ginkluotus subjektus tokios situacijos akivaizdoje ir stengsiuosi juos įtikinti uh, gerbti humanitarnę teisę. Aš neturiu įgaliojimu atlikti tyrimą. Ir be tokio įgaliojimo, įgaliojimo negaliu iš karto pasakyti, ar sąmoningai buvo pažeidžiama humanitarinė teisė, kaip, pavyzdžiui, Sirijoje. Įtarėme, kad tam tikra humanitarinė infrastruktūra sąmoningai tapo išpolių taikiniu. Aišku, yra ir kitokių situacijų, kai tai nutiko. Taigi, kai nėra aiškių atsakymų šios klausimus, aš apsiribosiu viešai pasisakydamas tuo, jog pasmerksiu tokius pažydimus ir stengsiuos per turimus ryšius įtikinti partnerius, subjektus gerbti tarptautinę humanitarnę teisę. Tai buvo pirmasis e, pasisakymo raundas e, frakcijų vardu, Hildegard Bentelė EPP frakcijos vardu. Gerbiamas paskirtasis komisarė. Mm, norėčiau cituoti Urzulos von der Leyen e, politinės gairės angliškai. Europos Sąjungai tenka atsakomybė gelbėti pabėgėliams, sudaryti jiems, e, sudaryti jiems žmogiškas padarės sąlygas. Čia konkrečiai turime galvoje humanitariniai koridoriai. Tai kaip juos vertinate ir kur jie turėtų būti įrengti? Dėkoju. Dėkoju gerbiamai nariu šį klausimą. Na, nemanau, kad mano prerogatyva yra interpretuoti tai, ką galvoje turėjo paskirtoji komisijos pirmininkė, bet galiu pateikti uh, pavyzdį, kuris iliustruotų, kas yra, na, gal ne humanitarnis koridorius, bet mm, humanitarnis judėjimas. Na, kaip žinia, viena iš Graikijos salų yra susikloščiusi ypatinga situacija. Aišku, visos šalia Turkijos esančios Graikijos salos mm, yra užtvindintos migrantų ir jų pajėgumai netitinka poreikio. Taigi, ką panašiai kaip ką jau daro Graikijos valdžios institucijos. Mes taip pat stengsimės e, padėti spręsti šią situaciją. Jeigu saloje neįmanoma sudaryti um, tokių prieimimo sąlygų, kad galima būtų priimti daugiau migrantų, tuos migrantus, tuos žmonės reikia perkelti į žemynę dalį. Nes dėja matėm, kas vyksta, e, žuvo tragiškai motina ir dukra, Ir turime neleisti tokiems dalykams vykti Europoje. Nes visiškai neprimtina, kad mes Europoje taiksome su tokiais atvejais. Tam reikia užkirsti kelią. O dėl humanitarinių koridorių, tai tarkim, jeigu yra karinis konfliktas, tuomet reikia evakuoti civilinius gyventojus – tam, kad būtų išvengta mirčių arba pašlysios humanitarinės situacijos ir taip tokiais atvejais reikia kurti humanitarinius koridorius tam, kad civiliai gyventojai, kurie taikus, nekariškiai, galėtų būti evakuoti. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Papildomas klausimas. Dėkoju. Na, aš tikrai ne, ketinau čia dabar leistis interpretacijas dėl to, ką čia turėjo galvoje ponia von der Leyen, tačiau jį taip palėtė kaip temą, todėl ši tema svarbi ir mums. Ir aš kaip supratau, kad humanitariniai koridoriai turėtų būti kuriami ten, kur yra krizės. O dar norėčiau pasidomėti dėl štai ko. Kokių konfliktų atveju, dabartinių konfliktų atveju per ateinančius keletą mėnesių gali prireikti tokių koridorių jūsų manimu? Yeah. Uh, I can imagine easily Nesunkiai e, galėčiau paminėti vietas, kur tokia priemonė yra reikalinga. Viena iš tokių vietų Jemenas. Į Jemene vyksta didžiausia humanitarinė krizė pasaulyje. Ten daugiausiam skaičiui žmonių reikia humanitarnės pagalbos, bent 20 milijonų vien Jemene tuo pat metu vyksta karas, labai šlikštus karas. Iš tikrųjų turėtų egzistuoti galimybė apsaugoti e, ne, nekariaujančius žmonės, civilius, e, juos e, iškelti iš karo veiksmų lauko. Toliau Monika Silvana Gonzalės, Sosdemo frakcijos vardu. Gracias, prezidentė. Ačiū pirmininkė, ponė Lenarčič. Klimato kaitos tikriausiai jau niekas nebeneigė, jūs apie tai kalbėjote įžanginėme pasisakymė ir visi specialistai patvirtina, kad 500 milijonų žmonių, tai yra beveik visi ES gyventojai turės persikelti iš savo gyvenimo vietų per artimiausių laikų. Kalbame apie e, Latino Amerikos ir Afrikos žemynus, kurie labiausiai nukentės. E, klimato kaita kels grėsmę vandens e, ištekliams ir maisto, apsirūpinimui maisto produktu. Taip pat e, susidurėme su klimato migrantais, tačiau klimato migrantai turi ir žmogiškąjį veidą, e, gamtinės nelaimės tampa vis sudėtingesnės ir daugybė žmonių bėga dėl to, kad badauja, taip pat dėl to, kad greunamos jų bendruomenės. Tai yra didžiulis iššūkis visam pasauliu, todėl noriu paklausti, kaip komisija rengia įvertinti vertinti ir spręsti e, klimato pabėgėlio statuto apibriešti. Tokios teisinės apibriešties tuo tarpu nėra. Ačiū už šį nepaprastai aktualų klausimą. Manau, kad turime e, nuveikti daug daugiau ir daug greičiau tai daryti. bandant atremti iššūkius, kuriuos kelia klimato kaitos poveikis. Minėjote kai kurias Afrikos e, vietas Sahelis ir Afrikos kišulys, tai regionai, kurie labai pajuto klimato kaitos poveikį. Milijonai žmonių keliasi, daro tai verčiami klimato kaitos. Tačiau aš ne, nevadinčiau tų žmonių klimato pabėgėliais. Manau, kad e, žodis pabėgėlis turėtų būti e, priskirtas asmenų kategorijai, kuri labai aiškiai apibriešta Junktinių tautų konvencijoje, kurioje kalbama apie pabėgėlio statusą tuos žmonės, e, sakyčiau, kad tai yra žmonės pasitraukę iš savo e, vietų dėl klimato kaitos. Kaip žinote, jungtinių tautų pabėgėlio apibrieštis tai yra tokia, as, tai asmuo pasitraukęs, išvykęs iš savo šalies e, asmenų pasitraukimas dėl klimato kaitos vyksta dažniau šalies teritorijoje turime padėti tokiems žmonėms. Kaip jiems padėti? Vienas iš būdų - prevencija. Rengiuosi labai glaudžiai dirbti su vykdomoji vicepirmininko atsakingu už žalėjį kursą. Turime visų pirma padaryti savo namų darbus Europoje, sumažinti e, išlakų kiekį, taip pat sumažinti m, savo įspaudą klimato kaitoje ir dirbti su kitais pasaulyje, kad jie taip pat elgtųsi. Tačiau, prevenci, kur prevencija nebeįmanoma, turime e, sutelkti dėmesį į prisitaikymo priemonės. Eh, Pone Lenapčič, čia ir yra problema. Prognozės yra baisios, o tų asmenų apsauga, kurių norite nevadinti klimato pabėgėliais, čia ir yra problema. Jei pavadintume klimato pabėgėliais, galėtume jiems pasiūlyti visą e, eilę apsaugos priemonių tačiau tų, tiems asmenims negalioja Ženevos 51 metų konvencija. Jie neprepti tos konvencijos. Manau, kad būtent todėl ES turi žengti žingsnius teisindama jų statusą, nes taip ES atkreiptų, parodytų pavyzdį pasauliui. Ir aš norėčiau papra, pasakyti, š, paklausti iš tai, ko, ar komisija rengėsi dirbti šiuo klausimu ir norėčiau paprašyti, kad e, pažadėtumėte to klausimo imtis ir nekreipti dėmesį į homofobiškus pasisakymus, kurių šiandien girdėjome čia šiame komitete. Gerbiamas paskirtasis komisijos nariai. Aš klausau visų pasisakymų, bet tai nereiškia, kad aš su jais visais, kad aš su visomis mintimis sutinku, netgi priešingai. Buvo pasigirdo tokių minčių, su kuriomis tikrai nesutinku. Aš įsipareigoju dirbti ypač su jungtinėmis tautomis, nes jungtinės tautos yra jungtinių tautų konvencijos dėl pabėgėlio statuso sergėtoje. Dirbsiu su partneriais dėl jūsų uh, aprašyto reiškinio apibriešties, nes vienas dalykas yra akivaizdus, tiems žmonėms reikia apsaugos. Turime e, dirbti prevencijos srityje ir prisitaikymo prie klimato kaitos srityje. Kitaip milijonai žmonių e, pakils išeis į kelią. Turime e, adaptuotis ir aš įsipareigoju ir pažadu dirbti su partneriais jungtinių tautų sistemoje, kad pasiektume ir kad parengtume tinkama tokių asmenų e, statuso apibrėžti, kuriems e, tikrai reikia pagalbos. Pone Sakaropula, Junijų. Krizių ir konfliktų zonose moteris ir mergaitės labiausiai nukenčia jos, prievartaujamos verčiamos būti sekso vergėmis tie nusikaltimai kartojasi ir dažnai už juos lieka nenubausti atsakingi. ES turi e, atsakyti, spręsti šią problemą, apsaugoti e, vaikus ir moteris ten, kur teikiama humanitarinė pagalba. Kaip rengitės e, apsaugoti jas nuo seksualinio smurto? taip pat kaip rengėtės įgyvendinti jungtinių tautų tikslus dėl moterų saugos, dirbdamas jums patikėtoje srityje. Paskatasis komisijos nary. Ačiū. Gerbiamą narę už klausimą. Net sunku įsivaizduoti humanitarinę pagalbą ir jos teikimą, nesijimant patenkinti uh, e, ypač pažeidžiamų visuomenės grupių poreikių, tai yra moterų ir mergaičių. Mūsų humanitarnės pagalbos teikime žinome, kad moteris ir mergaitės dažnai susiduria su smurtu lyties pagrindu ir da, da, kas blogiausia, tampa jo aukomis. Todėl humanitarinės pagalbos teikime būtina atsižvelgti ypatingą moterų ir mergaičių situaciją ir ji turėtų apimti priemonės visais e, humanitarnės pagalbos teikimo etapais - prevencijos, apsaugos etapais. Tai gali būti paprastos priemonės. Pavyzdžiui, pabėgėlių stovykloje galima daug nuveikti, padaryti, e, apsaugant mergaitės ir moteris, vien įrengiant atskirus joms skirtus tualetus, užrakinamus tualetus ir taip sumažėtų e, smurto lyties pagrindų atveju tokiuose vietose. Turime atsižvelgti į konkrečius jų poreikius ir man atrodo, kad tai apima ir seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas, kai susidurėme su e, smurto ir e, su, su smurto lyties pagrindų aukomis. Iškilus nelaimiai, sudėtingai situacijai, kitas sektorius, kuris nukenčia, yra švietimas ir vėlgi mergaitės e, susidarė su didesnė rizika, kad jos negaus išsilavinimo. Tai vėlgi jas tarsi pasmerkė būti smurto aukomis. E, tai turėtų būti prioritetinė finansavimo sritis ir pasauliniu mastu. Todėl, gerbiamas paskirtas komisijos nariai, kaip e, užtikrinsite, kad ES suvaidintų savo vaidmenį užtikrindama e, prieiga prie švietimo ypač pažeidžiamoms visuomenės grupėms, moteriams ir mergaitėms? Ir kaip užtikrinsite, kad būtų skiriami tam reikalingi ištekliai? This, uh, Ačiū už papildomą klausimą. Švietimas bus vienas iš mano prioritetų, kalbant apie humanitarinę pagalbą. Tradiciškai humanitarinė pagalba apėmė maisto, pastogės maisto, sanitarinių paslaugų užtikrinimą. Bet žinome, kai ateina rugsėjo mėnuo, vaikai turi pradėti eiti į mokyklą, jie negali laukti, kad humanitarinė situacija bus pakeista, kad kažkas nutiks. Uh, jie turi eiti į mokyklą ir tai taikytina ir mergaitėms, ir berniukams. Jokios skirtumo, kalbant apie švietimą. Lyties pagrindų. Tai vienas svarbiausių Europos vertybių ir aš E, darysiu viską, kad mes užtikrintume švietimo galimybę ir sudėtingose krizinėse situacijose, kad tam būtų reikalingi, e, skirti reikalingi finansai. Negalime savo leisti pravesti iš tiesų kartų vaikų vien dėl to, kad jie nelaiko mokyklos, nes, susi, nes ten yra krizė. Turime toliau plėsti pastangas, e, plėtodami švietimo krizės atveju koncepciją. Toliau žodis poniai Rasuknevičianiai, APP vardu. Thank you. Kalbėsiu lietuviškai. E, brandoliniai incidentai yra mažai tikėtini, tačiau jų poveikis visuomeniai milžiniškas. Misijos laiškė jums yra pavesta užtikrinti, kad ES turėtų gerai veikianti civilių gelbėjimo instrumentą Rescue ir kad ES bei šalis narės disponuotų pakankamų kiekių tinkamų priemonių prieš cheminės brandolinės grėsmės koks šiuo metu yra ES pasirengimo išorinėms brandolinėms ir radiologinėms grėsmėms status quo, kaip jūs remsite ir apsaugosite ES piliečius gyvenančius šalia išorinių sienų, kaip užtikrinsite, kad ES galėtų efektyviai padidinti senų ir naujų brandolinio objektų saugumą prie sienų tiek pietuose, tiek ir rytuose. Ar tokių objektų saugumo didinama matote kaip svarbu jums suteikiamo mandato elementą? Commissioner designate. Paskirtasis komisijos narys. Dėkoju už jūsų klausimą. Iš tikrųjų, tai e, viena iš konkrečių, e, vienas iš konkrečių elementų, e, kurį mano įgaliojimų laiške pabrėžia išrinktoji komisijos pirmininkė ir aš ketinu į tai atsižvelgti. Aš manau, kad šiandien ES nėra pasirengusi tokiems įvykiams, kaip jūs ir pavadinote, e, mažai tikėtiniems, bet didelio poveikio įvykiams. E, iš tikrųjų, e, e šaltojo karo e, viduryje e, buvo e, daugiau pasiruošiama e, tokiems galimiems incidentams. E, ne vienas didelis pastatas nebuvo leidžiamas pastatyti, jeigu jame nebus slėptuvės. Bet jūs esate visiškai tiesi. Šiandien turime būti pasirengę. Mes turime nelengva motivuoti valstybės narys pasirengti kažkam, kas yra mažai tikėtina. Bet e, tam ir yra ES e, e, priemonės, kurios leidžia pasirengti, pavyzdžiui, brandoliniam incidentui, geriau turėtų būti parengiamas ES mastu, o ne atskirai valstybėse narse. Visų pirma, dėl finansavimo. Antra, tokios krizės poveikis, ar tai būtų radiologinis ar brandolinis incidentas, nepaiso sienų. Mes turime atsižvelgti į tai, kad e, civilinė sauga visų pirma yra valstybių narių kompetencija. Bet e, e, aš ketinu savo vaidmenį suvaidinti rimtai ir intensyviai E, įtikinant valstybės narės, kad tai yra dalykai, kurių mums reikia. Nes kai dalykai atsitinka, o mes esame ne pasirengę, e, kartais gali būti per blogai, per vėlai. Papildomas klausimas. Kalbėsiu apie konkretų pavyzdį Baltarusijos e, jėgainę. Rusijoje kelia tiesioginę grėsmę Europos piliečiams. Jis statoma vos už 20 km nuo ES išorinės sienos, pažeidžiant brandolinio saugumo standartus, statybų metu visi vyksta nelaimingi atsitikimai. Kokią konkrečią paramą užtikrinsite poveikį patiriančioms šalims narėms? Ar pritarėte parlamento pozicijai, kad partneriui teikiama vystomoji pagalba gali būti suspenduota, jei jis sistemingai pažeidžia brandolinės saugos standartus? Ar esate pasirengęs užtikrinti pakankamus resk į jų resursus rizikoms sumažinti? Ar pritarėte, kad būtų sukurti adekvatus ES pajėgumai labiausiai pažeidžiamuose regionuose ir būtų užtikrintas šalia Baltarusijos gyvenančių ES piliečių saugumas? Commissioner Designate. Dėkoju už papildomą klausimą. Nenorėčiau spekuliuoti dėl atskiros energetinės infrastruktūros saugumo lygio. Incidentai, e, įvykiai gali atsitikti bet kur. Taip atsitiko Fukushimoje netaip, netaip seniai, nors e, tos technologijos, ta brandolinė elektrinė buvo laikoma ne tik saugia, bet visiškai atitinkančia Tateno standartus. Taigi incidentai gali įvykti bet kur, iš tikrųjų. Aš ketinu dirbti e, stiprindamas ES pajėgumus reaguoti į e, tokias e, mažai tikėtinas, bet didelį poveikį tyrinčias krizes. Taip jau Europai yra atsitikę. Tai atsitiko Černobilyje. Taigi, e, aš ketinu dirbti šią kryptimį ir čia norėčiau, kad jūs mane suprastumėte. E, aš tame darbe turėsiu sulaukti valstybių narių paramos, nes civilinė sauga iš, iš principo yra jų kompetencijos rytis. E, bet aš tikrai dirbsiu šią kryptimį. Um, Ačiū ponė Insir. Norėčiau tęsti šve, švediškai. Čič. Fuškilio bara vilėsėja. Per vokiečių gal ne? Gerbiamas paskartasis komisarė, pirmiausia, noriu pasidžiaugti tuo, jog jūs esate pasiryžęs taip tvirtai laikytis savo principų, skaitant ir humanitarinių principų, ir tikrai laikotės tvirtai jų įsikibęs. Is O 2016 metais humanitarnio viršūdinių susitikimo metu buvo patvirtintas vadinamasis mm, humanitarinis susitarimas, pagal kurį valstybės ir tarptinės organizacijos prisėmė įsipareigojimų dėl humanitarnės, uh, e, humanit, uh, e, humanitarnės pagalbos teikimo. 50 organizacijų prisidėjo prie šios iniciatyvos. Pavyzdžiui, kad tas civilinės saugos katastrofų atveju teikiamas pagalbas generalinis direktoratas prie to prisidėjo, taip pat ir valstybės narės. Europos komisija yra atsakinga už humanitarinės pagalbos administravimą, tai daro su partneriais, pavyzdžiui, jungtinis tautomis, raudonuoju kryžiumi ir kitomis nevyriausybinės organizacijomis, kurios yra labai svarbus veikėjas teikiantis praktinę humanitarinę pagalbą vietos lygių. Taigi norėčiau sužinoti, kaip vertinate nevyriausinių organizacijų vaidmenį teikiant humanitarinę pagalbą ir kaip jūs ir Europos komisija gali užtikrinti, kad būtų platus tokia mm, humanitarinę pagalbą teikiančių organizacijų spektras, ypač kai kalba eina ir apie humanitarinės pagalbos finansinį aspektą. E, gerbimoji jums e, gerbiamoji parlamento narė. Aš labai gerai prisimenu aukščiausio lygio humanitarinių klausimų sustikimai Stambule ir didįjį susitarimą. Ir galiu pasakyti, kad sieksiu kuo nuoseklesnio visų ten pasiektų susitarimų vykdymo ir ypatingai didžiojo susitarimo įgyvendinimo. Ir e, žinau, kad e, iš savo generalinio direktoriaus, kad ES ir toliau e, pirmininkaus įgyvendinimo komitete, įgyvendinimo grupėje, kur yra sukurta. E, didelė sėkmė, žinoma, priklausys nuo mūsų partnerių, kurių bent pusė yra nevyriausybinės organizacijos veiklos esame prisijėmę rimtų įsipareigojimų įgyvendinant didįjį sustarimą. Pavyzdžiui, kad supaprastinsime atskaitomybę. E, ta linkme tikrai žengsime, bet e, tai darydami e, turime elgtis atsargiai, kad nesumenkintume būtinos kontrolės ir patikinimų, kurių reikia, kad užtikrintume būtiną finansų valdymą teisingą finansų valdymą. E, e, esame girdėję apie praeities incidentus ar atvejus, kai humanitarė pagalba galbūt buvo ne ten nukreipta, kur reikia, ar buvo kažkokio piknaudžiavimo. Taigi, mes dirbsime su e, NVO, bet tuo pačiu metu reikalausime tinkamų priemonių ir patikinimų, kad tie finansai bus teisingai tvarkomi. E, dabar e, keletą žodžių apie vietos nevyriausybinės organizacijas. Tai labai svarbu, aš tai minėjau įžanginėje kalboje. Mes skatinsime savo vietos partnerius, kurių yra daugiau kaip 200, e, skatinti įsitraukti vietos ne, nevyriausybinės organizacijas. Papildomas klausimas. Vėl kalbėsiu švediškai. Dėkoju. Dėkoju už tokį gerą atsakymą. Ir jūs faktiškai atsakėte ir į mano papildomą klausimą. Norėjau domėtis dėl vietos lygio partnerysčių, kuriuose dalyvauja vietos lygio subjektai ir norėčiau pabrėžti, kaip svarbu įtraukti vietos lygio partnerysčių subjektus. Jūs minėjote, jog vietos lygio subjektai geriausiai išpažįsta situaciją vietoje, todėl svarbu juos įtraukti. Žodis paskirtam komisijos nariui. Dėkui taip pat ir už papildomą klausimą. Daug iš mūsų partnerių, su kuriais dirbame, jau e, bendradarbiauja su vietos e, veikėjais, nacionalinėmis e, vietos nevyriausybinėmis organizacijomis. Sakysime, Tarptautinis Raudonasis kryžius turi savo poskirius visur Ir e, iš tikrųjų e, šitą situaciją aš labai rimtai žiūrėsiu ir skatinsiu e, vietos partnerių įtraukimą tiek į humanitarinę veiklą, tiek stiprinant jų gebėjimus pavyzdžiui, įtraukiant juos į nacionalinius koordinavimo mechanizmus, kad jie galėtų aktyviai veikti visame humanitarnės pagalbos cikle. Thank you, Nalagė. Like... Dėkoju, suteikiu žodį dabar Erik Markvart, e, Žaliųjų frakcija. Sveiki, e, klausimas vėl e, iš už jūsų nugaros. Aš užduosiu klausimą vokiečių kalbą. Na, kiek kitoks klausimas. Tiesą sakant, ketinau paminėti, jog mano manimu, uh, mes visi galime tik pasidžiaugti, kad Europa saugi, visi čia gyvename, kad turime prieigą prie sveikatos apsaugos paslaugų ir faktiškai lygiai taip pat galime pasidžiaugti, kad esame ganėtinai toli nutolę nuo pasaulio problemų, bent jau dauguma iš mūsų. Ir, na, Jūs jau minėjote nevyriausybinio organizacijų vaidmenį, gaila, nes ketinau užduoti su tuo susijusi klausimą, bet gal dar galėtumėte vis dėlto pakomentuoti štai ką. Kaip jūsų manimų galima būtų geriau paremti nevyriausybinės organizacijas jų darbe, o taip pat kaip užtikrinsite, kad tie žmonės, kurie vietoje susitikė, su realėmis, kurie gali apie tai informuoti, kad jie galėtų jūs pasiekti. Kaip tai užtikrinsite? Žodis e, paskirtajam komisijos nariui. Dėkoju e, gerbiamai, gerbiamam parlamento nariui. Iš tikrųjų, nevyriausybinės organizacijos yra tarp mūsų patikimiausių ir vertingiausių partnerių. Labai sunku įsivaizduoti, kaip galėtume teikti humanitarinę pagalbą be jų. Ir e, būtent e, todėl e, didysis sutarimas atveria mums galimybės, jeigu visi vykdysime savo įsipareigojimus. Ir tada dirbsime dar geriau drauge. Bet žinoma, ir iš jų pusės turėtume matyti pastangų. Nenorėtume, kad didelė dalis humanitarnės pagalbos būtų uh, E, taip sakant, administracinės išlaidos, e, taip sakant, papildomos išlaidos. Ir e, pagal didįjį sustarimą mes turėtume draugė dirbti, kad ta dalis išlaidų mažėtų. Tai tokia, matau, viena iš problemų dirbant su NVO. Kitas dalykas, kai kalbam apie vietos ir nacionalinės nevyriausybinės organizacijas, tai matome, kad e, dažniausiai e, trūksta jiems e, pajėgumų, gebėjimų valdyti finansus, gebėjimų aktyviai dalyvauti planuojant pasirengimą, atliekant koordinavimo darbą. Tai aš manyčiau, kad mums būtina stiprinti tuos gebėjimus, nes kuo stipresni jie bus, tuo geriau ir daugiau jie galės nuveikti e, e, nukentėjusiems žmonėms. Aš manau, kad e, tas organizacijas reikia remti įvairiausiais būdais. Verčiau daryti tai, negu kad remtis parama, kuri ateina iš labai toli. Daug geriau, kai ta parama yra vietoje teikiama. Papildomas klausimas. Jūs atsakydamas minėjote, jog neprimtina, neprimtina tai, jog trukdoma kai kuriams nevyriausybinėms humanitarinę pagalbą teikiančiams organizacijams jų darbę. Sutinku su jumis. Na, visiškai nereikia toli, tūkstančius kilometrų toli nuo mūsų žiūrėti. Tai reikia kartais pasižiūrėti prie, kas vyksta prie mūsų sienų. Ir ten irgi trukdoma. E, šešti metai išėlės viduržėmio jūroje tūkstančiai žmonių nuskesta. Tai ką jūs ketinate daryti? Ar irgi garsite apie tai, kalbėsite, smerksite ir kaip užtikrinsite, kad būtų paremiamos nevyriausybinės organizacijos viduržėmio jūroje gelbstinčios žmonės? Yeah, Dėkoju už papildomą klausimą. Jis leidžia man labai aiškiai pareikšti. Aš esu įsitikinęs, kad humanitarnė veikla niekada neturėtų būti e, baudžiamųjų sankcijų objektu. E, Ta noriu labai aiškiai pasakyti. Negalima žmonių e, persekioti už jų pastangas humanitarnėje srityje. Tas aišku, tuo pat metu jūs paminėjote viduržėmę jūrą. E, yra tam tikras taisyklės e, gelbėjimas jūros, rū, jūroje, e, turi savo taisyklės ir konkrečiai jos skirtos valstybėms narėms, kurios turi laikytis tarptautinių jūros įstatymų, tarptautinių humanitarinių įstatymų, žmogaus teisų standartų. E, nes visi jie taikomi, visi jie taikytini. Dėkui, noriu suteikti žodį dabar Diana Gancija, nefrankcionuota nariai. I'm going to speak Italian. Kalbėsiu italų kalbą. Prieš užduodama savo klausimą paskirtam komisijos nariui, norėčiau preliminariai pastebėti štai ką. Dėl tų tikslų, kuriuos tikimės įgyvendinti nustatymą. Aš manau, kad čia reikėtų viską vertinti per realizmo prizmę. Na ir svarbu patiems nusistatyti prioritetus, tačiau tai darant reikia pirmiausia pagalvoti kokias krizas reikia spręsti skubiausiai ir kur mūsų veikla duos didžiausios pridinės vertės. Taigi, jūsų misijos rašte žadėjote dirbti iš vien su kitais komisarais tam, kad būtų e, saugumo, vystimojo bendradarbiavimo uh, humanitarnės pagalbos politikoje srityje būtų uh, užtikrinta pridėtinė vertė. Na ir svarbiausia yra spręsti priežastis, dėl kurios uh, kyla masinė migracija, kuri taip skaudžiai palėtė Europos Sąjungą. Taigi prašau, žodis komisarai. Dėkoju. Aš nurodžiau tai, kai vertinu kaip savo prioritetus. Ir galiu konkrečiau apie tai pakalbėti. Jūs kalbėjote apie laikalaikius sprendimus. Humanitarinė pagalba skirta skubiam situacijos sprendimui, kai yra susiklošusi tokia situacija, kai reikia reaguoti greitai bet mes kartu turime spręsti ir susiklostusios krizės priežastis. Taigi, jau minėjau, kad turime dėti pastangas tam, kad e, bėdoje atsidūrę gyventojai galėtų atsistoti ant kojų, atsigauti ir todėl reikia stiprinti sąsają tarp humanitarnės pagalbos ir vystomo bendradarbiavimo. Taigi, esu pasirinkęs tamprai bendradarbiauti su paskirtuoju komisaru Urpilainen tam, kad užtikrintume visuomet, kai manoma, ir ilgalaikę perspektyvą, ypač kai kalba eina apie susikloščiusios krizinės situacijos pamatinių priežasčių sprendimą. Yra kitas svarbus aspektas, kuri, kuriam ketinu skirti dėmesį savo darbe, tai yra prevencija bei atsparumo kūrimas tam, kad žmonės būtų geriau pasirengę atsispirti kitai būsimai krizai. Ir te galiu tik tais pasidžiaugti tuo, jog Daugumoje mūsų vykdomos humanitarinės veiklos atveju jau yra ir prevencijos elementas. Papildomas klausimas. Ne, tiek. Mm. Dėkoju. Tuomet suteiksiu žodį poniai Joanai Kopčinskam. Prašau. Dėkoju per pastaruosius keletą metų beveik visur Europos Sąjungoje vyko stichinės nelaimės, padaryta didelė žala ir prarasto žmonių gyvybės, neretai nelaimės buvo sukeltos ir pačių žmonių. Ir aišku, tai buvo didelis iššūkis krizių valdymui. Taigi, Labai būkštaujama dėl saugumo situacijos baiminamasi, kad ateityje teks dėl klimato kaitos susidurti su dar platesnio masto stikinėmis nelaimėmis ir katastrofomis. Taigi reikia mechanizmų, kurie užtikrintų geresnę Europos piliečių apsaugą. Na, ir, ir visai neseniai sukurtas RESC-EU mechanizmas. Ir norėčiau pasidomėti, ar jau galite vertinti šio mechanizmo veikimą ir kokios būtų jūsų išvados. Dėkuoju gerbiamai nariai už šį klausimą. RESC-EU mechanizmas tik pradėtas taikyti ir pirmas sįki juo buvo pasinaudota Graikijoje praeisę vasarą, o aš savo ruoštų ypatingą dėmesį skirsiu E, šio padidintos civilinės saugos mechanizmo praktiniam taikymui. Mes turime užtikrinti, kad ES turėtų savo nuožiūrą tinkamų išteklių. Ir beje, išrinktoji komisijos pirmininkė šį elementą įtraukė į mano misijos aprašą. Aš dirbsiu iš vien su valstybėmis narmis, kad tai būtų užtikrinta ir stengsiuos pasirūpinti, kad būtų pradėti viešieji pirkimai tam, kad ES turėtų visus reikalingus išteklius. Jie be abejo yra brangus ir todėl yra numatytas nemenkas biudžetas nes juk reikia įsigyti um, ugnigesių, sraigtasparnių, lėktuvų, taip pat e, medicininė įranga, infrastruktūra, o taip pat e, reikalinga įranga, kuri leistų užtikrinti pasirengimą cheminių, biologinių, radioaktyvių medžiagų panaudojimo atvejams. Taigi, aš aišku, skirsiu dėmesio šiam mechanizmui, tačiau svarbiausiai, tai stengsiuosi tikinti nuo pat pirmos dienos valstybės narės įnešti savo indėlį, nes tai tikrai vertos pastangos. Papildomas klausimas, tai jau minėjote, bet norėčiau papildomai pasidomėti dėl štai ko. Ar turite konkrečių pasiūlymų ir minčių dėl to, kaip sustiprinti ES gebėjimą reaguoti į pavojų, grėsmės. Čia minėjote ir medicininę pagalbą, tarkim, jeigu susidurime su cheminė ar radioaktyvia grėsme. Taigi noriu pasidomėti, ar egzistuoja konkrečių um, bendradarbiavimo planų tarp krizių valdymo centro ir ECVC. Na, atsiprašau, atrodo nelabai supratau paskutinios jūsų pasisakymo dalies. Su kuo turėčiau bendradarbiauti? Turiu galvoje e, krizių valdymo koordinavimo centro ir ESBO. Turiu dar išsiaiškinti kaip yra šita institucija, ECBC, nes nelabai daug apie ją žinau, o dėl a, išteklių, tai pirmiausia, stengsiuosi užtikrinti, kad turėtume pakankamą reikalingų ugnegesių lėktuvų skaičių. Kol kas dar jų neturime. Beje, praeitą vasarą jie buvo sėkmingai panaudoti Graikijoje. Be to, mm, šią flotilę reikės papildyti papildomais ugnigasių sraigtasparniais. Yra ir kitų sričių, kuriuose reikės tinkamų išteklių, pavyzdžiui, medicininos įrangos. taip pat įrangos, kuri leistų sureaguoti į cheminės, brandolinės, radioaktyves grėsmės. Na ir beje, mano manimu, Europos lygių reikia kurti šios pajėgumus, nes valstybių narių turimų pajėgumų nepakanka. Bet galiausiai svarbiausias yra valstybių narių indėlis, nes jos priima sprendimus dėl tokių viešųjų pirkimų, per kuriuos įsigyma tokia įranga, tokie pajėgumai. O mano užduotis bus įtikinti valstybės narės tai padaryti. Dabar Lukas Mandel, EPP. Dėkoju, ponė Lenačič. Na, pirmiausia, noriu pasveikinti su tuo, kad esate paskirtasis komisaras, kaip žinia, tarnauti Europos piliečiams, einant viešas pareigas, yra privilegija. Dėkoju už suteiktą informaciją ir man labiausiai patiko tai, kad paminėjote išorės veiksmų e, veiklos sritį, kuri apims kelis portfelius. Nes iš tikrųjų sutinku, kad reikia stiprinti šį matmenį, nes iš tikrųjų labai svarbu stiprinti ES tiek iš vidaus, tiek ir iš išorės. Ir norėčiau pasidomėti, koks specifinis jums teks vaidmuo tos išorės veiksmų grupės portfelių srityje. Na, ir aišku, reikia krizių valdymo ne vien tik tais po ginkluotų susidūrimų, bet ir po stichinių nelaimų. Na ir Europos Sąjunga reikia reaguoti, kai reikia užtikrinti taiką, stabilumą e, tenais e, ir prevencija šiame kontekste yra labai svarbi. Taigi, ką konkrečiai ketinate nuveikti prevencijos sustiprinimui? Dėkoju gerbiamam nariui už šį klausimą. Mano manimu, labai svarbu, kad ir už krizių valdymą atsakingas komisaras pris, turėtų vietą prie to palaus talimo, prie kurio aptariami išorės politikos klausimai. Nes tai yra viena iš sričių, kur ES vykdo išorės politikos veiksmus. Bet kita vertus, krizių valdymas yra atskiras rytis, kurioje taikomi atskiri principai, skaitant ir nepriklausomumo principą. Taigi sprendimas teikti humanitarinę pagalbą turėtų būti primas nepriklausomai nuo kitų Europos tikslų, ar jie būtų politiniai, ekonominiai, strateginiai, kariniai ir taip toliau. Taigi, aš labai ginsiu šį nepriklausomumo principą ir prie to apvalaus stalo, kai bus aptariami su kitais komisarais išorės politikos klausimai. Bet kita vertus, veikti reikia koordinuotai ir labai džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimų su vyriausiu užsienio politikos įgaliotiniu ponu Boreliu, tai jau minėjau. Ir ypatingą dėmesį turėsime skirti šiam bendradarbiavimui, nes ES išorės politikos rytyje turi daug priemonių ir prevencijos rytyje tas priemonės svarbu panaudoti. Ir tai svarbu net ekonominiu požiūriu, nes kiekvienas euras investuotas į krizių ir katastrofų prevencija vėliau leidžia sutaupyti nuo 3 iki 7 eurų, kuriuos tektų išleisti šalinant krizės priežastis. Papildomas klausimas. Dėkoju. Prieš dvi dienas šioje pačioje salėje Urpi Leinen, paskirtasis vystumo bendradarbiavimo komi komisaras, kalbėjo, kad jis ketina bendradarbiauti su krizių valdymo komisaru, su jumis, švietimo mokymas rytyje, užtirinant, kad vaikai, mergaitės, berniukai eitų į mokyklą ir pabėgėlių stovyklose. Tai labai svarbus klausimas. Ir labai raginu e, jūs bendradarbiauti. Ir tikiuosi, kad nemanysite, kad tai pažeis jūsų nepriklausomumo principą. Dar šiek tiek dėl civilinės saugos. Ir per praeisą kadenciją teko apie tai kalbėti. Situacija valstybėse narėse labai skiriasi. Todėl tiesiog atsižvelkite į tai, kad su tam tikrais dalykais geriau tvarkomės vienose valstybėse narėse, nei kitose, nors aš suprantu, kad nepriklausomumas kaip principas yra labai svarbus. Paprašysiu atsakyti. Noriu patikinti, kad tikrai labai tampriai ketinu bendradarbiauti su kolega Urtilainen, ypač mokymo švietimo srityje nes tai yra būtent tas rytis, kur mūsų mandatai galbūt nepersidengia, bet ir tampriai susiliečia. Ir tikrai stengsiuosi užtikrinti, kad net tokiuose ekstremaliuose situacijose, kaip kad pabėgėlių stovyklose, nebūtų pamirštamas švietimas, mokymas. Ir tikrai stengsiuosi tai užtikrinti. Ir kai ateina rugsėjas, mergaitės, berniukai, vaikai turėti mokyklą. Štai taip. To... Ačiū. Dabar žodis Katrin Šabo, Renijų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos paskirtasis nariai. Noriu grįžti prie sąsajų tarp humanitarnės pagalbos ir vystimosi, bet e, siūlau nueiti šiek tiek toliau ir pakalbėti apie salas, teritorijas E, kurios ypač pajunta e, ekstremalių gamtos reiškinių e, pasiekmes. Ir pavyzdžiui, Sen Marteno saloje praužęs suraganas nusiaubė tą e, salą. Aš ten lankiausi praėjus metams po to įvykio. Šalis sula, sulaukė pagalbos, tačiau net praėjus metams mm, poveikis ir pasiekmes dar buvo matomos. Kalbėdamas su vietos veikėjai, supratau, kad tokie atvejai, tokie uraganai yra ir galimybė kaip ką pakeisti ir humanitarinę pagalbą susijęti su tvariu vystimusi. Ir įsipareigoti siekti ekologinio virsmo, e, autonominių e, energijos gamybos išteklių, taip pat imtis e, prisitaikymo priemonių. Noriu paklausiu iš tai, ko galbūt krizių valdymas gali prisidėti prie žaliojo kurso gyvendinimo. Rengėtės e, pasiūlyti e, vystimosi strategiją e, tokioms teritorijoms kaip salos ir taip pat susijusių veiksmų planą. Ačiū už klausimą ir už tai, kad atkreipėte mano dėmesį į mažų salų ir besivystančių valstybių situaciją. Iš tikrųjų, tai e, labiausiai pažydžiamos teritorijos, labiausiai e, pajuntančios klimato kaitos poveikį. Žinome, kad ledynų kepurė Arktyje tirpsta, jūros lygis kyla Ir, pavyzdžiui, kar, Karibų jūroje bei e, pie, e, e, pietų ramėjame vandenyne yra salų, kurioms grėsia labai sudėtingi iššūkiai dėl to. Nes tai yra šalis su, su kukliais ištekliais. Ir todėl turėtume dirbti su, jas, su jomis ir padėti joms pasirenkti. Manau, kad e, e, vyks ir vyksta ir vyks įvykių, kurių užkardyti nebegalėsime, ypač tokie kaip kraštutiniai e, kraštinės gamtinės stichijos. Žinome, kad situacija dar blogės. Svarbiausia, kad nesėdėtume rankų sudėję ir dirbtume su tomis mažomis salomis, besvystančiomis valstybėmis, didintume jų atsparumą ir jų parengti. Toks būtų mano vaidmuo ir su kolege Urpilainen rengiuosi dirbti, nes e, vystomajam bendradarbiavimui skirtas biudžetas turėtų apimti ir pas, parengties ir atsparumo didinimą, prisitaikymą prie klimato kaitos, ypač tais atvejais, kai nėra galimybės um, užkirsti kelio neigiamiems reiškiniams. Ypač, kai kalba eina apie prognozuojamus įvykius ir reiškinius. Papildomas klausimas. Jūs kalbėjote apie būtinybę remtis vietos veikėjais, einant šiuo keliu. Kalbant apie užžiūrio teritorijas, ES veikia keturiose pasaulio regionuose. Galbūt reikia išnaudoti geostrateginį tokį priemonį ir pabandyti bandyti skirti logistinių priemonių tiems regionams, pasitelkti NVO ir padidinti mūsų gebėjimus reaguoti iki, į tokius reiškinius, gamtos reiškinius ir taip padėti pasi, pasirenkti žmonėms gyvenantiems tose vietovėse. Ir ar nemanote, kad reiktų parengti mm, tokio įsikišimo veiksmų strategiją? Ačiū. Sutinku, kad turėtume prioritetą teikti tokiems veiksmams - atsparumo vietoje didinimui, o ne tik sutelkti visą dėmesį į, į mūsų gebėjimus reaguoti ar suteikti pagalbą ištikus nelaimiai. Tai irgi būtina, nes kai ištinka nelaimė, reikia padėti ir turėtume galėti pagalbą suteikti. Bet aš e, ketinu daugiau dėmesio skirti atsparumo didinimui ir dirbti šioje srityje glaudžiai bendradarbiaudamas su kitais kolegomis komisijos nariais atsakingais už klimatą, aplinkosaugą ir vandenynus, vystimasi. Ta jau minėjau keletą kartų, visi turime dirbti drauge ir tame žaliajame Europos kurse turime visą tai atsižvelgti. Mums reikia žaliojo kurso skirto planetai ir jis turi apimti priemonės pris, skirtas prisitaikyti prie klimato kaitos, atsparumo didinimo priemonės, taip pat jei negalime išvengti gamtinių nelaimių, tai priemonės geriau pasirenkti joms. Ačiū. Dabar žodis James Wells iš neprisijungusių prie frakcijų parlamento narių. Jo nėra, tuomet žodis Nikos Andrulakis iš Socialdemų frakcijos. Paskirtasis komisijos nariai, norėčiau užduoti Jums štai kokį klausimą. Po e, pražutingų miškų gaisrų Portugalijoje, Graikijoje ir Švedijoje 18 ir 19 metų vasarą buvo peržiūrėtas Europos reglamentas, civilinės apsaugos reglamentas, buvo sukurta RESC EU sistema. Ji dabar yra pereinamąją etape ir ji yra patikėta valstybėms narėms, bet mums reikia europinių priemonių. Jūs taip pat sakėte, kad reikia žiūrėti, stebėti, kaip valstybės naras reaguos. Kaip jūs pasieksite, kad es turėtų reikalingas priemonės kovoti su gaisrais ir kitas priemonės ir kaip jūs ketinate įveikti valstybių narių dviejonės, nepasirinkimą, kaip įveiksite visas kliūtės. Ką darysite, kad ES RSKU sistema bus visapusiškai veikianti? Ačiū man už šį klausimą. Ir turiu galimybę daugiau apie tai pakalbėti. E, išrinktoji komisijos pirmininkė mano įgaliojimų raštuose nurodė, kad ji tikisi, jog aš pasieksiu, inčiu angliškai, uh, kad RSKU mechanizmui būtų suteikti reikali, suteiktos reikalingos priemonės ir reikalingas jų kiekis. Tačiau tuo pat metu žinome, kad valstybės narės turi nuspręsti skirti tuos išteklius ir priemonės. Todėl mano galioje yra įtikinėjimo e, gale bei Europos parlamento parama tikiuosi. Manau, kad jūs man tikrai galėtumėte daug padėti E, man sprendžiančią užduotį, paragindami valstybės narės e, tokias priemonės ir išteklius įgyti ir skirti. Mane šiek tiek net stebina gana lėtas e, tų reikalingų priemonių įgyjimo procesas. Nes man tai atrodo labai geras dalykas, kuomet konkreti valstybė nusprendė, nusprendžia įgyti lėktuvą skirtą gaisrų gesinimui. Pagal RESC EU taisyklės ES gali finansuoti tokį pirkinį e, iki 90 procentų kainos. Taigi, tai reiškia, kad valstybė įsigyja turtą už 10 procentų jo kainos. Vienintelis dalykas tai, kad e, įsipareigojate, jog prireikus jūs e, leisite naudotis tą priemonę. Tai ir tai tampa ES e, rezervo dalimi. Bet jeigu, e, jeigu tokia, galimybė, tokia būtinybė neiškilo, jūs galite naudotis tą priemonę ir sumokėjo už jį tik 10 procentų jo kainos. Tačiau problema e, yra valstybei nariai surasti 90 procentų tos kainos, kad sumokėti už tą lėktuvą kalbant apie tą civilinės apsaugos mechanizmą, kalbama apie, apie tai, kad valstybės turi parengti civilinės apsaugos planus ir gebėti juos tobulinti. Kalbant apie valstybių narių pateiktus rizikos veiksnius, taip pat grėsmės bei prevenciją. Ar e, turimi duom, tu, turimų duomenų pakanka, ar jums reikia daugiau duomenų ir kaip galėtume patobulinti, pagerinti civilinės apsaugos planus, kad galėtume pasipriešinti stichinėms nelaimėms ir užkirsti joms kelią. Ačiū. Visose valstybėse narėse, manau, turėtų būti gyvendinamos rizikos mažinimo strategijos ir rizikos valdymo strategijos bendrai, bet taip pat iš ankstinio perspėjimo sistemos ES turėtų tai turėti ir aš esu pasirengęs padėti. Nes prevencija civilinės apsaugos rytyje yra atsakomybė. Man labiau primtina žodis atsakomybė, o ne kompetencija, nes kai kalbame apie kompetencijas, tai tarsi konkuruojame su kitais. O kai kalba eina apie atsakomybę, niekas nesivaržo dėl didesnės atsakomybės, todėl aš teikiu prioritetą šiam žodžiui. Taigi, atsakomy, atsakomybė už civilinę e, apsaugą patikėta valstybėms narėms ir jos turi pasirūpinti tais elementais. Aš būsiu pasirengęs padėti, nes mes turime sukaupę žinių ir patirties, turime gerosios e, praktikos pavyzdžių rinkinį, yra specialistai, kuriuos galime skirti. Ir aš taip pat esu pasirengęs padėti valstybėms narėms, kad jos prisimtų tą atsakomybę ir ją įgyvendintų. Dabar žodis Liudmilai Novak. Gerbiamas paskirtasis e, komisijos narys, ponia Lenarčič, sveiki atvykę Europos parlamentą. Tikiuosi, kad išgirsiu jūsų atsakymą į savo klausimą sloveniškai, jūsų gimtają kalbą. Kalbame apie tai, kad ES rūpinasi e, žmonėmis atsidūrusiais nelaimėje, tiems, kuriems reikia humanitarnės pagalbos, ją teikia ir ketina ją padidinti. Noriu paklausti, ar jūsų nuomonė dabartinė pagalbos skirstimo sistema per NVO yra pakankamai naši, pakankamai skaidri ir ar e, užtikrina ilgalaikį e, teigiamą poveikį. Dažnai girdime, kad įvairios nevyriausybinės organizacijos perskirstydamos lėšas e, pervedimų grandinėje pasirenka organizacijas, kurios savo darbe nesilaiko Europos vertybių. Ar ketinate tobulinti šią sistemą? Žodis paskirtam komisijos nariui. Ačiū. Gerbiama komisijos narė, noriu padėkoti Jums už galimybę atsakyti Jums gimtają kalbą. Žinoma, tai mūsų teisė. E, tokią galimybę turime, nes dirba vertėjai. mes, Europos Sąjunga, humanitarnę pagalbą teikiame bendradarbiaudami su organizacijomis partnerėmis, su jungtinių tautų e, organizacijomis, agentūromis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Noriu e, pabrėžti, kad e, atliekame labai išsame patikrą įvertindami, ar tos organizacijos gali e, dirbti taip, e, kaip reikia. E, Duomėmės, kad ar jos likosi pagrindinių principų ne, nešališkumo, humaniškumo. bei dar vieno principo, kuris geriausiai apibūdinamas angliškų žodžių. Įvertiname, ar tos organizacijos gali kontroliuoti e, pagalbą, kuria, kuria, kuri joms yra suteikiama. Tai lėšos mokamos iš es mokesčių mokėtojų pinigų. Svarbiausia, kad tie pinigai būtų skirti padėti tiems, kuriems reikia pagalbos. Būtent todėl mes taip kruopščiai tikriname ir kontroliuojame savo partnerius, kad nuspręstume, ar e, lėšas jie naudoja deramai, kad e, pinigai nebūtų pamesti ar prarasti ir kad pasiektų tinkamus naudos gavėjus. Esame sukūrę veiksmingą kontrolės mechanizmą ir kontroliuojame lėšų naudojimą abiem kryptimis. Nebejoju, kad jūs žinote Peter Opeka pavyzdį Sloveną, apie Sloveną, kuris dirba Madagaskaro saloje. Jis, pavyzdžiui, mokė žmonės žvejoti. Jo gyvenvietė buvo įkurta šiukšlynė. Jo, jo būstas buvo įkurta šiukšlynė. Jis e, padėjo žmonėms iš laisvanoriškų lėšų. Dabar sistema patobulinta ir dabar žmonės padeda vieni kitiems. Aš manau, kad e, krizių valdymo atvejais tai labai svarbu. Jūs minėjote e, vietos veikėjus, taip pat vietoje esančius gebėjimus. Todėl svarbu e, mokyti ir renkti vietos žmonės, kad, jos, kad jie galėtų ateityje patys atremti krizės. Ar jūs palaikote prevencinės programas, kurių dėka žmonės įgyja gebėjimų ir gali geriau atremti tokias situacijas? Žodis atsakymu. Ačiū. Aš puikiai žinau apie pono Opeką veiklą, aš žaviuosi to, tuo žmogumi. Tai, tai puikus pavyzdys, kaip galima veikti vietos mastu, e, kovojant su skurdu. Komisija, žinoma, palaiko tokią veiklą. Jei būsiu paskirtas komisijos nariu, aš tikriausiai tiesiogiai su juo reikalų neturėsiu, bet tikiuosi, kad galėsiu bendradarbiauti prevencijos e, srityje, bandant uh, užtikrinti didesnį jo bendruomenės ir panašių bendruomenių atsparumą. Ir tokiu būdu siekti įgyvendinti tvarios plėtros tikslus. Daugelį tų tikslų galima įgyvendinti tik e, išsprendus humanitarnės krizės ir tik tuo atveju, jei gebėsime veiksmingai pasipriešinti tokių situacijų e, pasikartojimui. Pono Apekos pavyzdys yra puikaus darbo pavyzdys pasipriešinant humanitarniams krizėms ir didinant vietos bendruomenės svarumą. Ir žinoma, turime prisitaikyti. Like to... Suteiksiu žodį dabar Manon Aubry iš GUE frakcijos. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau sugrįžti prie klausimo, kuris jau nesikė buvo paliestas. Na, šią savaitę konkrečiai šiandien e, viena, viena tarp nevyriausybinė organizacija Prancūzijoje buvo um, pakviesta vyriausybė atsisakyti iš tai, kad prisidėjo prie vienos moters išvežimo į Jemeną. Bet tiesą sakant, tai yra tiesiog um, vaidmeniavimas. Jemeno žmonės e, yra žudomi, tačiau Prancūzija kaip valstybė eksportuoja ginklus. E, Na, juk yra susiklošiusi humanitarinė krizė ir yra juk nuostatų, kurios draudžia eksportuoti technologijas, įrangą. 2008 metų atitinkamas sutarimas yra. Taigi norėčiau e, pasidomėti, kaip vertinate humanitarnės pagalbos ir labai griežto šių taisyklių taikymo derinimą. You mentioned, uh, honorable member, gerbiama parlamento narė. Jūs minėjote taip. Sutinku, kad, na, jei ne visuomet, tai neretai humanitarnės krizės kyla ginkluotų konfliktų pasiekoje, o ginkluotėms konfliktams reikalingi ginklai, o ginklus daugelis šalių eksportuoja. Tokia jau tikrovė. Aš, aišku, raginčiau labai atsargiai pasirinkti, kam eksportuoti ginklus, ypač kai kalba eina apie konfliktų alinamus regionus. Ir manau, kad yra tokiu atveju, kai ES turėtų primiktinai raginti vengti veiksmų, eksporto, kurie pagilintų humanitarinę krizę, ypač karinių konfliktų atveju. Aš esu atsakingas už humanitarinę pagalbą, krizių valdymą ir jeigu būčiau paskirtas tokiu komisaru, tikrai nuolatos atkreipsiu dėmesį, kad nedėra, nedėra uh, e, eksportuoti ginklų į tuos regionus, kur to pasakoje humanitarinė krizė tik pagilėtų. Papildomas klausimas. Na, suprantu, kad esate pasiryžęs spręsti šios klausimus. Na ir suprantu, kad e, aišku, valstybėms narėms tenka pagrindinė atsakomybė už ginklų eksportą, kas gilina e, humanitarinę krizę. Taigi, ar šis jūsų pasisakymo žodžiu reiškia, kad ketinate pasiūsti rimtesnių signalų valstybių narių adresu, ko e, neretai reikalauja nevyriausybės organizacijos. Pavyzdžiui, numatyti e, ginklų eksporto embargo į tuos regionus, e, kur yra e, krizinė situacija, kas, aišku, po to gilina ir humanitarinė krizė prašyčiau atsakyti paskirto komisaro. Esu pasirinkęs dirbti iš vien su kolegomis komisarais ir užtikrinti, kad būtų nuoseklesnis požiūris į šį klausimą. Aš asmeniškai manau, kad reikėtų uh, kažkokio esminio uh, požiūrio, abisminio metodo tokių situacijų atveju. Tarkim, kad jeigu yra ginkluotas konfliktas, negalima eksportuoti ginklų į tokį regioną. Nes ES juk pagristai didžiuojasi tuo, jog yra kartu su valstybėmis narmis didžiausia humanitarnės pagalbos donorė. Tai čia kaip? Viena ranka duoda, o kita gilina konfliktą. Mes patys savo kaišytume pagalius ratus. Bet turime pripažinti ir tą faktą, kad kompetencijos atsakomybės yra aiškiai paskirstyti ir tam tikros rytis yra grinai valstybių narių kompetencijos rytis. Tačiau sutinku su tuo, kad reikia kažkokio bazinio, esminio požiūrio į šią problemą. Ir nuolat teiksiu, kad mūsų veiksmai turėtų būti nuoseklus ir turėtume stengtis per mūsų ginklų eksportą negilinti humanitarnės krizės. Bet čia jau ne val... ES kompetencijos rytis, tai yra valstybių narių kompetencijos rytis. Izabel Santos, SND. Dėkoju, kalbėsiu portugališkai. Komisarijų designado. Pone paskirtasis komisijos nary. E, Taptinių konfliktų vis daugėja, e, matome klimato krizę ir tai kelia vis daugiau iššūkių, kurie reikalauja mūsų reagavimo. E, ir tame tarpe, reaguojant, būtina užtikrinti, kad bus laikomasi žmogaus teisų principų. E, čia reikia dirbti su NVO, taip pat ir su vietinėmis e, e, NVO. Aš stebėjau jūsų darbą, kuomet buvote ODIR direktoriumi, dirbote vietose, palaikėte ryšį su vietinėmis nevyriausybėmis mm, organizacijomis. Bet to negalime kalbėti apie aukštas kokybės humanitarinę pagalbą ar reagavimą. E, nekalbėsiu čia dabar apie didįjį sustarimą. E, verčiau pasakysiu keletą žodžių apie e, koordinavimą. Kai kalbame apie reakciją į humanitarinės krizės, tai matome, kad dažniausiai iškyla koordinavimo trūkumo problema. Kaip ketinate pagerinti tokio koordinavimo kokybę? E, dėkoju, gerbiamoji parlamento narė. E, labai malonu Jūs matyti, e, mąstyti Jūs čia. Dabar dirbate čia, prisimenu mūsų bendrą darbą ESBO. E, iš tikrųjų, e, kai e, kažkurioj srity veikia labai daug atskirų subjektų, kaip kad humanitarinės pagalbos srityje, atsiranda labai daug įvairiausių iššūkių. Dirba valstybinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos. Bet man regis yra akivaizdžių sprendimų ir egzistuoja tam tikri principai, kurių laikymasis turėtų leisti išspręsti tas problemas. Turbūt sutiksite, kad e, jungtinės tautos ir ypatingai humanitarnių reikalų koordinavimo biuras turėtų prisimti bendrąjį koordinavimo vaidmenį. ES tai turėtų remti ir aš tai remsiu, jeigu būsiu patvirtintas uh, E, komisijos nariu, tai iš tikrųjų e, remsiu jungtinės tautas ir koordinavimo biurą. E, bet Europos Sąjunga, man atrodo, turėtų plėtoti tą koordinavimo ir bendarbiavimo dvasę, kad visi žinotų, ką reikia daryti, koks kieno vaidmuo humanitarinėje veikloje yra, humanitarnėje operacijoje yra. Jeigu to koordinavimo nebus, tai pavyzdžiui, finansų atžvilgių kalbant, mums atsiras finansavimo spragos. Matėme praeitie tokių atvejų Haityje ir kitur. Taigi turėtume siekti e, e, taip sakant, įvesti tam tikrą discipliną, tam tikrą drausmę čia, pripažinti, kad jungtinės tautos yra pagrindinis koordinatorius ir turime pasiskirstyti tarpusavėje, ką kiekvienas iš mūsų koordinuotai ir bendradarbiavimas turi daryti. Thank you. Follow up. Dėkui, papildomas klausimas. Dėkui, pirmininkė. E, čia šiandien buvo paminėta humanitarinė situacija pabėgėlių stovyklose, konkrečiai Lesbos saloje. E, bandydami sustabdyti migrantų srautus, mes pasiekime sustarimą su Libija, mes žinome, koks ten požiūris dėl migrantų ir pabėgėlių ir taip pat žinome, e, Kokios sąlygos yra e, tų pabėgėlių sulaikymo centruose Libijoje? Tai ta, ta, ta situacija prasilenkia su žmogaus teisėmis. Aš norėčiau išgirsti jūsų komentarą apie tai ir kaip jūs tą problemą ketinate spręsti. Dėkoju. Jūs visiškai teisi, tuose sulaikymo centruose yra, yra siaubinga. Tai, tai, tai, tai tinkamas žodis. Komisija bando padėti, veikiame tenai, turime humanitarnės pagalbos programas, teikiame humanitarnę pagalbą, bet to, to, to, tokia padėtis, aišku, negali tęstis. Aš manau, kad e, tie žmonės turėtų būti perkelti iš tų centrų kažkur kitur. Na, e, kai kuriuos galima perkelti, e, apgyvendinti kitur kai kurie, kuriems tarptautinė apsauga e, negali būti taikoma, e, turėtų e, sulaukti paramos grįžtant į kilmės šalį. Bet aš sutinku su jumis. Iš tikrųjų, labai prasta situacija ir humanitarinė pagalba čia nėra sprendimas. Aš jau sakiau, kad humanitarinė pagalba nėra krizių valdymo priemonė. E, E, humanitarinė pagalba e, bando sureaguoti į pačias artimiausias, pačius artimiausius e, poreikius. Na, o kalbant apie padėtį Libijoje, sutinku su jumis, reikia tvaresnio sprendimo. Dėkui. Dabar žodis Aleksandra Louise Rosenfield Phillips, Žaliųjų frakcija. E, žinau, kad panašių klausimų jau užduota jau anksčiau, bet aš e, noriu paklausti, ar jūs suvokiate, kokia yra nieko nedarimo kaina, kokia bus humanitarnė e, situacija 2030 ar, ar 50 metais, jeigu nebus imtasi priemonių prieš, klaitos, prieš klimato kaitą. Iki 2050 metų dėl e, klimato kaitos e, humanitarnė krizė gali dvigubai išsiplėsti. Tačiau šitos scenarijaus galima išvengti, investuojant į prisiderinimą prie klimato kaitos, rizikos mažinimą, padedant e, riziką patiriantiems regionams. Kaip geriau uh, integruosite tokį žalėjį požiūrį į humanitarinę paramą, e, kokius finansus mobilizuosite, e, kad galima būtų spręsti aplinkos krizės. Dėkuoju gerbiamoji parlamento narė už e, šį labai svarbų klausimą. Aš grįšiu prie to, ką jau anksčiau minėjau, e, mes turėtume integruoti e, e, priemonės skirtas katastrofų sumažinimui į žalėje kryptį, į susitarimą dėl žaliosios krypties. Iš tikrųjų, jeigu nieko nedarysime, kaštai bus daug didesni, lyginant su tuo, ką mes dabar galime padaryti, ar bent jau pasirenkti daryti. Yra dalykų, kurių, aišku, mes, taip sakant, prevencinė prasme negalime sustabdyti, bet mes tada galime prisiderinti. Ir žinoma, aš kalbėsiu su vicepirmininku Timmermansu e, ir e, bandysiu įtikinti jį, kad e, katastrofų prevencijos strategijos turėtų būti atspindėtos visose ES veiksmuose, kovojant su klimato kaita. Antraip mes susidursime su dar blogesnė situacija, susidursime su ją nepasirengę ir tada turėsime daug daugiau investuoti, negu kad inve... galime investuoti dabar. Aš jau sakiau, vienas euras investuotas į prevenciją sutaupo apie 7 eurus eurus vėliau. Tai tokiu būdu e, e, jūs investuojate į, į ateitį arba bent jau į pasirengimą. Dėkoju. E, buvo kalbama apie tai, kad komisija ketina labiau įtraukti privatų sektorių į savo veiklą, išorės veiksmus. Kaip Jūs užtikrinsite, kad e, privatus sektorius įtrauktas į krizių valdymo e, veiksmus e, laikysis e, e standartų nukreiptų e, mažinti išlakas e, e, į nulinės žalos e, principą orientuosis? Commissioner designate? Um... Dėkuoju už šį papildomą klausimą. Aš manau, kad visi turime dirbti su privačiuoju sektoriumi ir e, vykdantysis e, vicepirmininkas ir komisija apskritai e, vargu ar galės įgyvendinti tą žalėje kryptį, jeigu neįtrauksime privataus sektoriaus, nes e, tiesą sakant, e, toli gražu neužtenka e, investicijų, kurias turime, kad galėtume tą žalį kryptį įgyvendinti. Kova su uh, gaivalinėmis nelaimėmis yra krizių valdymo e, ciklo dalis. Kai kas įsivaizduoja, kad krizių valdymas tai yra laukti, kol krizė atsitiks ir tada reaguoti. E, prevencija ir pasirengimas yra labai svarbus elementai, gal netgi svarbesni, nes jie yra pigesni. Taigi tas, e, piges, e, tuos pigesnius elementus e, verčiau finansuoti dabar. Tai yra pravarčiau. Aš dirbsiu su kitais kolegijos nariais atsakingais už aplinką, už okeanus, bet aš savo indėlį įnešiu tokį, kokį aš esu jau jums išdėstęs. Veronik Trilė Lenuar. Dėkuoju, ponė pirmininkė, paskirtasis komisarė. Šiandien daugiau kaip 80 procentų e, pasaulio gyventojų e, junta e, pernešamų e, lygų e, riziką, pavojų. E, Vabžiai, erkės ir kiti organizmai yra veikiami klimato kaitos, bet ne migracijos e, e, e, Kroatijoje, Graikijoje, Italijoje ir netgi mano šalyje, Prancūzijoje splin, sklinda malerija, čik infekcija ir kitos lygos. Kaip ketinate ginti europiečius prieš tas lygas, kurias perneša užkrato nešėjai. Dėkoju uh, už jūsų klausimą. Aš manau, kad ta grėsmė tikra ir jūsų susirūpinimas pagrystas. Iš tikrųjų, užkrato pernešėjų plasmų lygų atėjimas į Europą yra tikrovė ir aš manau, kad nesame tinkamai pasirengę. Nesame nesame pasirengę. Ir e, manau, kad turime pradėti veikti, nes e, lygos, kurios e, tipiškai buvo aptinkamos tropikuose ir su kuriuom susidurdavome tik nuvykę į egzotišką šalis, dabar jau ateina pas mus. Ir aš sutinku, ne, ne žmonės užneša jas į Europą, jos atkeliauja su su labžiais. Ir e, sprendžiant šią problemą, aš dirbsiu su Stela, kolege e, komisare atsakinga už sveikatą. E, ji gali pasinaudoti visomis komisijos tarnybomis sveikatos apsaugos srityje. E, o aš kaip e, netidėliotinas pagalbos koordinatorius e, taip pat galiu prisidėti tame tarpe ir e, pasirūpindamas prevenciją. Čia galime veikti keliais būdais. Aš manau, galėtume pagalvoti apie vakcinų sukūrimą, turime galvoti apie jų saugojimą, sandėliavimą tiems atvejams, jeigu epidemija prasiveržia. Mhm Na ir viena iš alternatyvų, kodėlgi ne, galėtų būti panaudoti RESC-EU mechanizmą, kad tokias vakcinas galėtų būti saugomos e, tam atvejui, jeigu atsiranda e, e, epidemija sukelta užkrato pernešėjų platintojų. Aš noriu padėkoti paskirtajam e, komisijos nariui už labai sąžiningą atsakymą. Esame nepasiruošę. Ir e, noriu e, tik patarti, kad reikėtų dirbti su įspėjimo sistemomis, uh, E, ir kad reikėtų dirbti su piliečiais ir sustiprinti tokių e, agentūrų kaip ACDC e, pajėgumus. Iš tikrųjų, ponė, kaip tik tą ir ketinu daryti, glaudžiai bendradarbiaudamas su komisijos nare atsakinga už sveikatą. Thank you, and I would like to give the floor for the last. Uh... Na ir dabar steiksiu žodį uh, Francis Fitzgerald, EPP, paskutinis klausimas. Taip, mielai. Labas vakaras, paskirtasis komisarė. Dar vienas klausimas dėl esminio dalyko ir daugelis mano kolegų jau kėlė šį klausimą. Na, iš jūsų misijos apraš, aprašo sprendžiu, jog krizių valdymo srityje jūsų tikslas yra užtikrinti pasiekmių švelnimo ir prevencijos funkcijas. Na ir iš tiesų, uh, Mm, stichinės nelaimės, kaip kad miškų gaisrai, e, viesulai, e, tiesą sakant, rodo, kad klimato kaita kelia vis daugiau stichinių nelaimių pasaulyje. Taigi norėčiau pasidomėti, kaip ketinate integruoti e, klimato kaitos kontekste atsparumo didinimo švelnimo prevencinės priemonės Ir kaip ketinate čia bendradarbiauti su kolegomis komisarais? Nes manau, kad per ateinančių e, metus, kadencijos metu komisarams kolegijoje teks vis plačiau tam pritarpusavį bendradarbiauti. Paprašysiu atsakyti paskirto komisaro. Dėkoju gerbiamai nariu už šį klausimą. Tai ir yra pagrindinė mintis. Uh, Nemanau, kad e, kuris nors komisaras, jis ar jie, galėtų pavieniai spręsti šios klausimus. Ir aš manau, kad e, tai ir bus būsimos komisijos kolegijos iššūkis rasti darbo iš vien būdus. Aš asmeniškai manau, kad aš galėčiau įnešti didelį indėlį užtikrinant prevenciją, O jeigu jau kitų galimybių nebelieka, tuomet prisitaikymai prie klimato kaitos, kaip, kaip viskas atrodytų praktiškai. Pateiksiu iliustruojantį pavyzdį. Jūs šiandieną jau minėti Afrikos iškušelį ir Sahelio regionus, kurie jau patiria klimato kaitą. Ir e, taip, e, vis dažnė sausros, jis ilgesnės, intensyvesnės, nelieka kritulių, taigi ką galime nuveikti tam, kad galėtume prisitaikyti prie klimato kaitos. Na, pirmiausia, reikėtų atsigręžti į tradicinės grūdinės kultūras. Ir pagalvoti, ar neįmanoma jų būtų pakeisti sausrai karščio atsparesnėmis kultūromis. Čia ne aš kaip komisijos atstovas priimsiu tokį sprendimą, tačiau kolegos atsakingi už vystomą į bendradarbiavimą kartu bendradarbiaujant su žemės ūkio specialistais galėtų pateikti siūlymų. Taigi, jeigu norime užtikrinti veiksmingą prisitaikymą ir prevenciją, pirmiausia, reikėtų užtikrinti bendradarbiavimą pirmiausia komisijos viduje, bet kartu ir su visais partneriais iš išorės. Būtent šitaip galėsime taikyti veiksmingas prisitaikymo ir klimato kaitos švelninimo priemonės. Papildomas klausimas. Kalbėjau apie tai, kad reikėtų bendradarbiavimo tarp skirtingų sričių komisarų. Bet jūs paminėjote kitą dalyką. Jūs pabrėžėte, kad svarbu dirbti iš vien su pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijomis, svarbu kurti stipres partnerystės ir tai reikia tai daryti tiek ES, tiek ir santykiuose su trečiosiomis e, šalimis. Ir viso ko centre turėtų atsidurti piliečiai, pilietinė visuomenė. Ir aš manau, kad šį darbą reikėtų ateityje daug labiau išplėsti, negu kad, kad yra dabar paskirtasis komisarė, paprašysiu atsakyti. Taip, dėkoju. Sutinku, kad reikia įtraukti ir nevyriausybinės organizacijas. Mano manimu, visos šios pastangos yra svarbės siekiant mūsų nusibrieštų darnaus vystimosi tikslų. Na, o šių tikslų galima bus pasiekti, įtraukiant visus susijusius subjektus, įskaitant ir nevyriausybinės organizacijos. Ir humanitarinės pagalbos srityje turime puikios bendradarbiavimo su universitinės organizacijomis patirties. Jie yra patikimi, veiksmingai dirbantis, pasitvirtinę partneriai. Ir manau, kad tai yra geras pavyzdys, kuris iliustruoja, kaip toks bendradarbiavimas galėtų ir turėtų atrodyti, kartu stengiantis įgyvendinti darnaus vystimasi tikslus. Pirmininkas, dėkoju visiems nariams už klausimus. Na ir be abejo, dėkojame ir paskirtam komisarui už atsakymus. Okay, we just have a question now if gonna... Na, tarėmės, ar leisime užduoti dar vieną klausimą. Taip, suteiksime žodį kolegiai. Dėkoju, paskirtasis komisarė. Na, na, nemanykite, kad jau baigime, nes turime tik 24 klausimus, nes vienas narys nedalyvavo klausime, todėl pirmininkai leidus galiu užduoti pakaitinį klausimą. Pirmininkas, na, Tiesą sakant, mes jau padaliname klausimus e, tarp politinių frakcijų ir klausimą noriu užduoti frakcijai nepriklausomas narys. Taigi nenoriu čia būti blogėtis, bet manau, kad reikia laikytis taisyklių ir neleisiu užduoti šį klausimą. Taip, m, mm, abu asociuoti komitetai e, turėjo daug klausimų, vėlu ir atleiskite, bet klausimą užduoti neleisiu. Be to, naudotis progą, norėčiau informuoti, kad susitiksiu su koordinatoriais ir kartu įvertinsime klausimo rezultatus. Tai bus uždaras posėdis, žinote kur ir kada. Ir beje, labai aiškiai pabrėšiu, kad Negalite siūsti politinių patarėjų, kurie jūs pakeistų to susitikimo metu, jame te galės dalyvauti tik, tik tais nariai. Na, galite dalyvauti susitikime, tačiau neleisiu jums būti pakeistais um, politinių patarėjų. O dabar uh, suteiksiu žodį penkiams minutėms paskirtam komisarui, baigiamam žodžiui. Dėkuoju, gerbiamasis pirmininkė, dėkuoju komiteto nariams už pasikeitimą nuomonėmis, už šią galimybę. Tai buvo įkvepianti galimybė. Esu dėkingas už jūsų klausimus. Pagal savo geriausius gebėjimus bandžiau į juos atsakyti. Aš tikiuosi, kad bent jau kažkuriuo laipsniu patenkinau jūsų lūkesčius. Kol kas noriu pasakyti, kad uh, jeigu būsiu patvirtintas e, į šį postą, aš e, e, jau, jau, jau ir dabar jaučiu atsakomybės naštą, kuri manęs laukia, bet šito darbo laukiu su susijaudinimu, tai kilni misija. E, E, tai darbas, e, kuris yra matomas visame pasaulyje ir visoje Europoje. Eina kalba apie solidarumą, e, kurio žmonės sulaukia būtent tada, kada, kada jiems to reikia ir jie tai prisimena. Aš norėčiau dirbti bendradarbiaudamas su jumis glaudžiai, bendradarbiaudamas. E, E, egzistuoja tradicinė partnerystė tarp šios e, politikos ryties ir Europos parlamento. Na ir dar viena pastaba dėl, mūsų, dėl mano įgaliojimų laiško. Aš e, laukiau klausimo apie pirmos minties, kurią išdėstė išrinktoji komisijos pirmininkė e, savo laiške. E, ten buvo kaip tik kalbama apie <clears throat> krizių koordinavimo e, centro veiklą. E, turiu pasakyti, kad e, man jis padarė didelį įspūdį, kai ten buvau nuvykęs. E, raginu ir jūs ten nuvykti. Jis iš tikrųjų daro didelį įspūdį. Ir daro didelį įspūdį taip pat ir visam pasaulyje, nes jis koordinuoja paramą ne tik ES, bet ir visur kitur visame pasaulyje. Henris E, Kissingeris kažkada klausė, e, e, kokiu telefonų numeriu reikia skambinti į Europą. Na, jeigu eina kalba apie paramą nelaimio atveju, tai štai šis telefono numeris čia. tvarka. E, dėkoju paskirtajam komisijos nariui, dėkoju nariams, visiems, kurie dalyvavo susitikime. E, šiuo klausimai baigiami.